Palaukėme 15 minučių, akademinės 15 minučių galim pradėti dirbti. Aš pats irgi pavėlavau dėl to, kad dalyvavau kitam renginy, buvo teikiamos premijos žmonėms už inovacijas įdėktas ūkiuose, kaimuose, e, kaimiškose vietovėse. Renginys buvo labai įdomus, labai svarbus Dėl to ir teko pavėluoti posėdį. Na ir bet kuriuo atveju nusprendžiau, kad pirmadienį taip jau būna, kad paprastai 15 minučių tenka pavėluoti pradėti posėdį. Šis mūsų posėdis bus akademinio pobūdžio, todėl ir vėlavimas akademinis 15 minučių. Ponas Dekastro galės tai patvirtinti, aš įsivaizduoju. Tai štai, 15 minučių prabėgo, kaip paprastai, vertimas į tas kalbas, kur paprastai, nematau, kad būtų kokiu nors pastabų pateikta dėl to. Internetu galima stebėti mūsų posėdį, 20 kalbų, 20 kalbų yra verčiama, mes patvirtinsime rugsėjo 24 dienos protokolą posėdžio pagal paprastai taikomą procedūrą. O dabar pereikime prie BŽP po 2020 metų. Europos komisija pateikė siūlymą. O teminis departamentas dirbo prie šių klausimų kartu su Žemės ūkio komitetu ir surengė šiuos klausimus. Ačiū teminiam departamentui. Kaip žinia, BŽP po 2020 metų tas klausimas yra svarstomas jau kuris laikas, šiandien ta diskusija įsibėgėja. Dabar štai čia turime pranešėjus, kurie dirbs prie siūlymų, kurie yra labai konkretūs. Tai yra teisėkarų siūlymai, kuriuos pateikė Europos komisija. Bendroji žemės ūkio politika po 2020-ųjų bei teisėkaros pasiūlymo vertinimas. Taip vadinasi mūsų seminaras. Kaip jau sakiau, dalyvauja svarbus ekspertai čia, kurie puikiai žino žemės ūkio politikos reikalus. E, nu, netrukus juos pristatysiu. Kaip žinote, taip pat buvo pateikta keletas analitinių dokumentų spalio 8 dieną ir mes kaip tik kalbėjome apie naujas konkurencijos taisyklės susijusios su naujaja BŽUP. Šiandien Kalbėsime apie strateginius planus ir kitus aspektus susijusius su naujaja BŽUP. Iš Mūsų seminaras bus dalintas į tris dalis. Kalbėsime apie BŽP po 2020 metų, kalbėsime apie vertinimą visų problemų susijusių su sąranga ir valdysena, kad būtų galima įgyvendinti tikslus, kuriuos iškėlė ES. Mūsų e, pranešėjas yra daktaras Emil Erjavec. Šiuo pirmoju klausimu jis yra iš Ljubljanos universiteto, iš Slovenijos. Sveikiname Jūs atvykusi į šį seminarą. Antras programos punktas e, - BŽUP parama po 2020-ųjų. E, tiesiog išmokų vertinimas ir iššūkiai žemės ūkių ES ir aplinkosaugai. Šiuo klausimu kalbės daktaras Rol Jungenel iš Vageningeno universiteto e, iš Olandijos sveikiname ir jūs mūsų seminare. Ir trečiasis aspektas šios, šio seminaro tai yra sektorinis požiūris į BŽUP po 2020 metų ir galimi variantai tam, kad būtų pagerinta maisto grandinė ES. Šiuo klausimu pagrindinis pranešėjas bus dr. Tomas Garcia Askaratė iš Nacionalinės mokslo tarybos Ispanijoje. Tai štai kaip viskas vyks. Pirmiausia, išklausysime savo pranešėjų, kiekviena bus suteikta galimybė pasisakyti 15 minučių, paskui pasisakys mūsų ekspertai. E, Pone Erans, ponas Müller ir ponas Andžijoj turės galimybę pasisakyti. Ir paskui po tos pirmos serijos klausimų ir atsakymų tarp ekspertų ir pranešėjų turėsime galimybę teikti papildomus klausimus, o paskui ekspertai turės galimybę atsakyti į pateiktus klausimus. Mano, matau, kad nori klausyti ponia Gilėra, prašau. Labą dieną. Pone pirmininkė, norėčiau pakomentuoti štai ką. Šiandien yra tarptautinė kaimo moters diena. Ir šiandien vyksta Žemės ūkio reikalų komiteto posėdis Europos parlamente. Šis komitetas tikrai negali likti abejingas svarbiam moterų vaidmeniui Žemės ūkija, kaimo vietovėse. Ir norėjau apie tai užsiminti e, posėdžio pradžioje, nes mano frakcija norėtų, kad BŽUP E, politikoje moterims tektų svarbesnis vaidmuo arba jų veikla, jų prestižas būtų labiau matomas e, kaimo vietovėse. Ir ponė pirmininkė, būtent todėl paprašiau žodžio posėdžio pradžioje, nes šiandien yra svarbi diena, šiandien pažymime e, būtent šią dieną ir tai svarbu, už tai norėjau apie tai visus informuoti. Pani Przewodnicząca, Pani Poseł, jesteśmy wdzięczni, że. Ačiū, kolegė. Ačiū, kad e, paminėjote tai. Aš šiek tiek apie tai užsiminiau, kai minėjau Kopako Žeką rengiamą sustikimą, kuriame dalyvavau. Mes kalbėjome apie ta, tuo, tas premijas, kurios buvo įteiktos už inovacijas. Ten kalbėjome apie visą jūsų paminėtą problematiką apskritai. Be abejo, turime pasakyti, kad visos žemės ūkio aktyviai veikiančios moteris nusipelno pagarbos. Taip pat pagerbsime moteris esančias šioje salėje, nes jūs taip pat galbūt netiesiogiai užsiimate klausimai susijusiai su žemės ūkiu. Ok ūkių, galbūt ne kasdien, netiesiogiai, bet jūs dirbate šioje srityje ir su žemės ūkiu yra susijusi jūsų karjera. Tai štai. E, galime tikrai pagerbti visas moteris dirbančias žemės ūkio sektoriuje. Ačiū poniai Agilera. O dabar pereisime prie ekspertų pasisakymų. Kiekvienam po 15 minučių. Prašau. Moment, jeszcze pan Flanagan prosił głos. Kolega Flanagan paprašė žodžių, prašau. Yeah, I, I prefer not to have to take the... Mm, nenorėčiau pasisakyti, bet pasarę savaitę laukiau šio renginio. Bet norėčiau, kad būtų užregistruotas mano nusivylimas ir nepasitenkinimas uh, dėl to, kiek mažai narių ateina į komiteto posėdžius. Įvairia, pateiki e, įvairiausi pasiteisinimai dėl to, kad posėdžiai yra per ilgi. E, bet juk tai taip prastai atrodo. Mes esame e, išrinkti atstovai ir skundžiamės dėl to, kad posėdžiai trunka per ilgai. E, ištisas dvi dienas komiteto posėdžiai. Tai žaidimas žmonėms, kurie ateina, tai žaidimas mano vaikams, kuriuo aš nematau, nes ateinu į darbą, e, kad ar mano kolegos nesivargina čia pasirodyti. Bardzo, dėku, bardzo dėkujame, bardzo dėkujame. Dėkoju. Teisinga pastaba mano supratimu. Pirmadienis iš tikrųjų yra ta diena, kai paprastai kolegų nebūna labai daug salėje bet manau, kad e, mums pateikta informacija, kurią išdėsis ekspertai, bus perduota deputatams ir tai padarys jų padėjėjai, patarėjai. Na ir kiekvienas, aišku, pasirūpins, kad gautų tą informaciją, kuri mums bus pateikta šiandien. O dabar žodis ekspertams. Thank you, Mr. Chairman. Distinct... Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, mėly svečiai, kolegos mus pakvietė įvertinti naujo žūp strateginio plano ateitį, ypač sutelkiant dėmesį į penktą skirsnį siūlomo mm, paketo. Ir mes dirbame Liublianos universitete, turime Europos integracijos specialistų, aplinkosaugininkų, žemės ūkio specialistų, taigi pasiremėme kokybiškų žūpių vertinimų, įvertinome riziką tiek es, tiek nacionalinių lygmenių. Ir todėl norėčiau pristatyti mūsų pagrindinės studijos išvadas, ypač politikos rekomendacijas studijoje analizuojami trys informacijos šaltiniai. Visų pirma, tai yra turimos informacijos apžvalga, Mm, mes daugiausiai pasirėmėm lobisnių grupių, valstybių narių atstovų pareiškimais. Akivaizdu, kad tai labai svarbi tema, bet tai nėra mokslo tyrimų tema, todėl pas, pakankamai sutinga buvo objektyviai išanalizuoti turimą medžiagą. Taigi kitas žingsnis buvo klausimynai Mes gavome labai gerus atsakymus iš Europos universitetų šalių, įvairių subjektų ir iš ūkininkų, ir iš aplinkosaugininkų. Na ir galiausiai kokybinis įvertinimas e, paremtas politikos formavimo visų pagrindų ir priimtais sprendimais. Politikos visa ta bazė, politinė bazė E, čia koncepcija turi būti paremta moksliniais įrodymais ir abstraktyvių mąstymų dėl, įvertinant politinės realijas. Praktikoje vis tik tai mes e, vadovavomės tais akademikais, kurie sako, kad ne, neišsami informacija, lobizmas, manipulacijos ir taip toliau mm, daro sistemą sudėtingai gyvendinti. Ir tai riboja mūsų požiūrį ir e, todėl mes turime atsižvelgti tokius aspektus vertindami pasiūlymus. Bendrai mm, naujas e, modelis gali būti vertinamas kaip geras žingsnis į priekį. Tai yra e, viešos politikos valdymo toks nu, tikrai modernus pagrindas ir manau, kad jis turi potencialo padidinti šio apžūp legitimumą. Tačiau siūlomas modelis labiausiai paremtas kaimo plėtros programų rengimu ir iš esmės yra, apima tą pačią valdymo sistemą. Todėl jame yra ir dabartinės sistemos visi trūkumai. Rizika sėtina su E, silpniausiamis struktūromis, administracinė našta valstybėse narėse ir galiausiai e, galutinė rizika, aišku, mažina standartus ir netgi verčia e, visą veiklą smukti žemyn, link žemiausio lygio ES. Taigi reikia galvoti apie rezu, į rezultatus orientuotą politiką. Mes matome, kad trūksta paskatų valstybėms narėms labiau stengtis formuoti geresnę politiką. Todėl mes pabrėžėme, aišku, ir atsis, atskaitomybės tą spragą um, naujame rezultatų sėkimo modelį. Pavyzdžiai būtų tokie trys tikslai dėl aplinkos ir atitinkiami rodikliai nėra tiesiogiai susijęs su esamais aplinkosauginiais teisės aktais. Dabartiniai pasiūlymai taip pat nieko aiškiai nepasako ir kaip kiekybiškai pamatuoti bazinę liniją dabar, kokia yra situacija. Ir tie dokumentai ir analizės dėl komisijos patvirtinimo nepakankami, ribota atskaitomybė ir dėl dabartinių priemonių pernelyg ribota yra ir valstybės narės gali pasirinkti tik tai e, tam tikras priemonės ir jas patvirtinti. Uh, Strateginio planavimo procesas yra paliktas valstybėms narėms ir labai priklauso nuo jų pajėgumų, bet nėra garantijų, kad mm, rezultatyvumas es lygmenių bus pamatuotas. Ir iš esmės metodas nėra labai tikslus ir todėl galbūt ne visiškai atspindės e, ES lygmens prioritetus. Todėl procedūra dėl strateginio plano tvirtinimo praktiškai yra vienintelis mechanizmas, kurį turi komisija savo galiuose kad ji galėtų užtikrinti tikrai tinkamą e, rezultatų siekiantį planavimą e, komisija turi atlikti strateginių planų kokybinį įvertinimą. Apžūp strateginiai planai turi uh, turėti pakankamą subalansuotą konsultavimąsi tarp suinteresuotų šalių ir valdžios institucijų visą modelį ir komisija turėtų įvertinti, turėti pajėgti įvertinti tuos planus laiku ir be to patvirtinimo procedūra turėtų būti formalizuota. Suinteresuotų šalių nuomonės, valstybių narių nuomonės turi būti įvertintos, jas turi būti atsižvelgta. Tai labai svarbu ir dėl dokumento legitimumo. Rizika sėtina su tuo, kad įvairių subjektų valstybėse narėse pajėgumai skirtingi. Bžūp istoriškai buvo paremta tokiu požiūriu, kad kiekviena priemonė vertinama individualiai, taigi valstybės narės neturi pakankamai pajėgumų, kad bžūp vertintų integruotų būdų ir jeigu valstybėms narėms būtų suteikta daugiau subsidiarumo, tai būtų sukurta daugiau administracinės naštos valstybinarių lygmenių. Uh, Todėl mes galvojame, kad planavimo pajėgumų plėtojimas bus pagrindinis iššūkis visoms valstybėms narėms, ypač mažoms valstybėms narėms, toms, kurios įstojo į ES po 2004 metų. Jeigu nebus rimtai investuojama į um, žmogiškus išteklius, procesus, tinkamą pasirengimą, strateginių planų rengimą, gali būti labai didelių skirtumų tarp skirtingų valstybių, kokie strateginiai planai bus parengti. Ir tai, aišku, tai gali kelti kelti pavojų um, standartams valstybėse narėse ir dėl to galutinai žūpų gali susilpnėti. Todėl žūpų pasiūlymas uh, turi būti lydimas atitinkamų saugiklių tiek ES, tiek valstybių narių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti efektyvų pilietinės visuomenės įtraukimą tiek prisidedant prie planų rengimo, tiek prie strateginių planų gyvenimo monitoringo. Dėl žmogiškų išteklių e, stiprinimo planai turi būti patvirtinti prieš strateginių planų tvirtinimo procesą. Reikia ir biudžeto dėl techninės pagalbos, kad iš tikrųjų būtų būtų galima ir e, duomenys tinkamai surinkti, kad jie būtų kokybiški ir palyginami. Ir tai labai svarbu dėl žūp pirmo ramščio monitoringas, vertinimo procedūros turi būti daug tiksliau apibrieštos, jų kokybė turi būti pagerinta visose politikos ciklo etapuose. Kitas etapas yra jau mokymosi etapas ir čia duomenų šaltinių kokybė turi būti labai smarkiai pagerinta tiek valstybės narės, tiek ES institucijos, aš čia galvočiau apie GRC, Europos aplinkos agentūrą, Eurostatą, visos institucijos čia turi suvaidinti savo vaidmenį. duomenys, analizė labai svarbus, kad strateginiai planai būtų geresni Europos komisija ir valstybės narės. Uh, turi privalėti pateikti nepriklausomus moksliškai paremtus įrodymus, kuriais pagrįstų savo pasirinkimus. Viena iš tokių minčių čia būtų, kad reikėtų sukurti bendrą platformą su atviru prieimu prie visų strateginių planų, kad būtų galima ir, ir pažangos ataskaitas matyti, ir uh, Mm, įvertinimus, kažkas tokio panašaus į partnerystės platformą turėtų būti. Taip pat mes m, mm, pabandėme pamastyti apie pakeitimus siūlomam reglamento projektui. Ir jie būtų tokie. Visų pirma, reikia stiprinti e, tą principą, kad negali būti atžangos, kad turi būti reikalavimas, kad bent jau būtų absoliučiais terminais e, pat pakankamas kiekis paramos aplinkosauginiam ir klimatos, klimato reikalavimas. Toliau reikia e, kiekybiškai pamatuojamus tikslus apibriežti, juos, siejant juos su aplinkosauginių teisės aktų reikalavimais. Čia mes teikiame tam tikrų idėjų, kad teisėkurinėme pasiūlyme turėtų būti reikalavimas aiškesnis, e, aiškiau apie atskirti bendrus tikslus nuo nacionalinių tikslų ir čia tikslas būtų ypač atsižvelgti į pajamų lygį, socialinę situaciją kaimiškose vietovėse konkrečiose. Toliau, um, konsultacijos su interesuotomis šalimis, atitinkamai subjektais, kad būtų galima pasikonsultuoti su atitinkamomis šalimis, kurios dalyvaus uh, procesuose, kad būtų užtikrintas monitoringas, vertinimas. 106 straipsnį mes siūlome įterpti kriterijų dėl nacionalinių tikslų užmojų ir pasiekiamumo, kad tai dėrėtų nuosekliai su mm, intervencijų logika pasiremiant esamais duomenimis. E, kitas dar e, pasiūlymas pasiūlymų paketas būtų stiprinti mm, valdymo ir koordinavimo sistemų dalį, čia derinant tai su trečio priedo turiniu, šitą visą partnerystę, įtraukus požiūris. Toliau šeštas punktas supaprastinimo dalyje. Čia labiau kalbame apie valstybės narės, reikėtų aiškiai apibriežti es tikslų priežastis ir aktualumą. Taip pat reikia prie plano papildomų priedų privalomai pateikti dėl valstybės tarnautų ir sutantrašuotų šalių apmokymo, kad strateginių planų gyvendinimui apmokymas būtų privalomas. Taip pat dar yra e, poveikio įvertinimo kontekstinių ir įvairių rodiklių įtraukimas į e, atsiskaitimo monitoringo sistemą, kad iš tikrųjų mes galvojame, kad nepakanka vien dabar teikiamos informacijos tam, kad būtų galima tinkamai įvertinti uh, ar planai yra pakankamai plačių užmojų. Na ir pabaigai ataskaitos dar viena tokia privaloma dalis turi būti kiekybinis ir kokybinis viešasis įvertinimas, ką turi padaryti nepriklausomi ekspertai jų grupės. Čia ne vien tik tai komisijos mes siūlome tarnybos tai turi padaryti, bet ir nepriklausomi ekspertai tiek ES, tiek nacionalių lygmenių. Na ir galiausiai dar privalomas irgi toks punktas, kad dalis techninės pagalbos finansavimo turi būti skirta duomenų rinkimui ir specifiniai poreikio analizai. Ir baigiamosios pastabos 2021-2027 metų laikotarpį vertinti reikėtų kaip žup strateginių planų e, dislokavimo, panaudojimo laikotarpį, e, kur nereikėtų tikėtis esminių priemonių koregavimo ar labai smarkiai pagerintų rezultatų. Ilgalaikio laikotarpio požiūris turėtų būti pasirinktas akcentuojant tai, kaip svarbu yra kolektyviai mokytis ir kurti pačią sistemą. Ir paskutinis momentas yra tai, kad e, teisės aktų leidėjai, tai yra taryba ir parlamentas, turi nuspręsti, ko šių šiuo naujuoju rezultatų siekimo modeliu reikėtų pasiekti politinę prasme. Jeigu tikslas yra sukurti daugiau lankstumo ir politinės atsakomybės, tai mes atitinkamai ir turime elgtis. Tai yra, turime sudaryti palankės sąlygas skaidrumui, sužinotų šalių įtraukimui, um, pasiremimui įrodymais tokio požiūrėtaikymui ir pozityviai konkurencijai tarp valstybių narių. Strateginiai planai turėtų būti uh, suprantami kaip žingsnis link sustiprintų tų pajėgumų ir didesnės atskaitomybės ilgalaikiu laikotarpiu. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį Vagadingeno universiteto atstovui. Jums taip pat 15 minučių, ponė Jungenėl. You, Chairman, and, uh, distinguished... Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbėme Europos parlamento nariai, ačiū už kvietimą pasisakyti diskusijoje dėl naujos BŽUP. Norėčiau savo kalboje susitelkti prie kaimo vietovių plėtros ir tiesioginių išmokų. Tai yra trečias skyrius uh, teisėkuros siūlyme. Ir norėčiau pasakyti štai, ką mes tengiamės e, nurodyti pagrindinius iššūkius susijusius su uh, ūkininkų pajamomis, su kaimo vietovių plėtra ir kitais aspektais. Tie iššūkiai e, skiriasi priklausomai nuo regionų ir veilės kitų dalykų. Tai reiškia, kad mums reikia tokių priemonių, kurios padėtų išspręsti tuos iššūkius Atsižvelgiant į tai, mes įvertinome tas priemonės, kurios buvo pasiūlytos ir galime pasakyti, kad tiems iššūkiams atremti jos atrodo nebus pakankamos. Svarbu, kad būtų e, pasirinktas politinės intervencijos subalansuotas požiūris. Kolega mano ką tik pasakė, kad E, subsidiarumo požiūrio taikymas galėtų padėti geriau atsižvelgti į tai, kokios priemonės kur yra reikalingesnės. Galbūt būtų galima paskatinti vienų vienokius procesus, kitur kitokius, tuos, kurie reikalingesni. Taigi labiausiai norėčiau prie trečio aspekto susitelkti ir kalbėsiu apie dabartinę BŽUP, kas vyksta dabar, kaip tai veikia. Aptarsime, ar yra naujų kažkokių iniciatyvų, kaip jos galėtų būti pritaikytas, koks tų priemonių potencialas ir galbūt galėtume pasiremti įvairiomis patirtimis, galėtume pasakyti, kokie požiūrai būtų naudingiausi, kokios sąlygos būtų reikalingiausios ir paskui pateiksime siūlymų ir rekomendacijų. Mano pasisakymas būtų toks, čia matote e, tam tikrą klausimą susijusių skaičiais. Čia e, vien matote bioįvairovę, vien nurodyta e, vienoje ašyje ir pajamas kitoje ašyje, gra, mano parodytam grafikė. E, iš čia matyti, kad kuo labiau kreipiamas dėmesys į pajamas, tuo geriau pasiekiami yra tikslai. Dabartinė situacija, kai pasiekiama daugiau tikslų, reiškia, kad, daug, kad geriau buvo įgyventi teisės aktą. Aš labiau norėčiau kalbėti apie pasirinktas priemonės. Palyginsiu įvairias priemonės ir pabandysiu papasakoti, kaip jos gali prisidėti prie įvairių tikslų pasiekimo. um, norėčiau pasiremti autorių, kuris e, gavęs yra ekonomikos mokslų premiją. E, Frištinbergenas. Jis e, kalba apie kai kurias tas problemas, kurios ir kokio, kokiais, kokiais būdais jos galėtų būti išspręstos. Norėčiau keletą pasabų tarti dėl tiesioginių mokėjimų. Nevienodos e, yra ūkininkų pajamos, jūs nevienodai paskirstomos. Kai dėl tiesioginių išmokų. Kaip žinia, Tai yra ta problema, kuri mums žinoma. 81 procentas tiesioginių išmokų nukeliauja 21 procentui ūkių. Sakoma, na štai dėl to, kad ne vienodi tie ūkiai, ne vienodai paskirstytas, dėl to ir paskirstinė ne vienodai, bet jeigu jie būtų paskirstomi vienodai, 86 procentai E, tų išmokų nukeliautų 21 procentui ūkių. Taigi te, ta neligybė tebeliktų. Mano supratimu, reikia geresnių kriterijų. Reikėtų labiau atsižvelgti į poreikius tų išmokų tiesioginių. Ir geriau e, jas paskirstyti, tas išmokas. Tai padėtų pasiekti taip pat ir kitus tikslus. Taigi naujoji BŽUP turėtų, pagal naują BŽUP, tos išmokos neturėtų būti paremtos tik hektarų kiekiu, kurios turi ūkininkai. Kol kas taip yra pasirinkta, tai turi savų paaiškinimų, bet tik ribotas, riboto taikymo gali būti būtent šis kriterijus. Ūkininkai savo nesenuose komentaruose taip pat tai yra nurodę. Naujas elementas yra siūlomos ekoschemos. schemos Tai yra iš tikrųjų įdomi priemonė, tai leidžia ūkininkams turėti daugiau galimybių dirbti taip, kad gerėtų uh, jų poveikis klimatui ir aplinkosaugai, ūkininkavimo poveikis klimatui ir aplinkosaugai. Um, bet tas ta priemonė ir toliau tebelieka labai atvira, valstybės narės turi teikti savo siūlymus ir galimybių yra viena vertus ir kita vertus, kaip jau sakiau, tai yra atvira pakankama priemonė. Mes manome, kad būtų svarbu ekoschemų tą priemonę dar labiau išplėsti. Dabar ekoschemos vėlgi ir yra kompensuojamos už hektarą. Tačiau galėtume pagalvoti apie tai, kad ta priemonė būtų išplėsta gal, pagal tuos veiksmus, kurie buvo atlikti, gyvendinti. Pavyzdžiui, viena iš sąlygų, pazdėme dokumentai yra, pavyzdžiui, turime vieną valdysenos schemą šitiems modeliams. Galėtume sakyti, kad jeigu uh, ūkininkai imasi taikyti tą priemonę pagal bazinę liniją, tie ūkininkai galėtų taikydami tą priemonę ir, pavyzdžiui, žinoti, kad jeigu naudojant tam tikras priemonės pagerė aplinkosaugos situacija, tai tuomet ūkininkai laimi kažkokių papildomų taškų. Tai galėtų būti ir taškų sistema, ar kitokia kokia nors sistema, kad ūkininkai galėtų tas išmokas savotiškai matyti koreguojamas pagal jų dėdamas pastangas. Mes galbūt norėtume iš pradžių pasižiūrėti, kaip ta priemonė veikia. Galėtume, pavyzdžiui, sakyti, kad jeigu ūkininkams reikia kokiu nors mokymu, galėtume vėlgi į tai atsižvelgti, būtent apie tai, nes tuo būdu ūkininkai būtų apmokyti, turėtų žinių, kaip efektyviau panaudoti šią priemonę. Kitas dalykas susijęs su tiesioginiu išmokų sritimi yra tų išmokų ribojimas. Mūsų vertinimo požiūrių tas ribojimas nelabai gali būti efektyvus toks, koks jis yra dabar. Iš tų tiesioginių išmokų, kurias gauna ūkininkas, atimamos yra algos, kurias gauna samdomi žmonės ir Taip pat e, lėšos skirtos tiem šeimos nariams, kurie negauna oficialios algos dirbdami ūkyje. Paprastai ta atimama suma yra tokia didelė, kad paskui riboti kažkaip tos išmokos niekaip nebeišeina. Taigi ta priemonė tokia, kaip dabar siūloma, nėra labai efektyvi. susietoji parama pajamoms gauti. E, buvo pasakyta dabartinė BŽUP, kad būtina kartais teikti pagalbą specifiniams sektoriams, kurie veikia e, tam tikroje specifinėje aplinkoje, kurioje sunku ūkininkauti. E, ši priemonė taikoma konkrečiam tikslui pasiekti, tam tikram kontekstui esant. Iš dabartinės bežuvių patirties, aš manau, kad mes galime galvoti, tam yra priežasčių, kad e, ta susietoji parama pajamoms nėra pakankamai tikslinė. Kartais e, ta susietoji parama skiriama labai bendrai ir tampa vos netiesioginė išmoka. Pavyzdžiui, jinai paskiriama kokiems ūkininkams, kokiems nors dirbantiems kalnuotose vietovėse ar panašiai. Tai neturėtų būti skiriama taip bendrai. Nes e, jeigu taip yra daroma, vėlgi neatsižvelgiama į gavybos specializacijos aspektą. Galėtume sakyti, kad e, bendroje rinkoje mums reikia efektyvios gamybos. Tai reiškia, kad mes e, norėtume gaminti pigiau, bet kai kuriuose regionuose tenka gaminti tokius dalykus, kurių neišeina pagaminti kitaip ir tada reikalinga ta susietoji parama pajamoms. Bet jit, kaip dar kartą sakiau, turėtų būti labai tikslinė, kad neiškreipytų bendros rinkos. Vienodos konkurencijos sąlygos. Vėlgi, tas dalykas, kuris yra susijęs su tiesioginėmis išmokomis. E, pagerintas saligiškumas yra naujas elementas, kuris labai svarbus kartu su lankstumu. E, saligiškumas numato tam tikrą bendras, bendras tam tikras gairias, bendrą situaciją. E, jeigu žvelgtume dabartinę situaciją, matytume, kad yra žalinimo priemonių numatyta, kurios veikia dabar ir jos yra įtrauktos būtent į tą bazinę liniją valstybės narės turi tam tikrą laisvę apibrėž, nuspręsti, kaip jos nori nubrėžti tą bazinę liniją. Ir čia skirtumų tarp valstybių narių egzistuoja ir dėl to e, vėlgi sąlygos ne visiems yra vienodos. Bet tai nėra labai svarbus dalykas, bet turime jo nepamiršti dėl ekoschemų. Išmokos yra mokamos už hektarą ir skirta padengti išlaidoms tam tikroms, bet galima būtų tą priemonę koreguoti taip, kad ūkininkams būtų sudarytos galimybės gauti tam tikrą kompensaciją už tam tikras išlaidas. Man atrodo, tai yra tie dalykai, kurie, mano supratimu, yra svarbus. Kai dėl klimato kaitos. Man atrodo, ekoschemų dėka galima į tai atsižvelgti daugeliu būdų. Vidutiniškai kalb, e, apskritai kalbant, siūlymas yra pakankamai ribotas, kalbant apie kovą su klimato kaita. Aš nebūčiau tikėsis pasiūlymę kai kurių dalykų dėl kaimo vietovių plėtros politikos. Čia pasiūlymai e, pasikeitimams yra pakankamai riboti. Kolegos galės patvirtinti, kad būtent dabar pagal panašų modelį yra dirbama. E, įvairūs įsipareigojimai susiję su klimato kaita, su, su eilė kitų dalykų yra panašus į tai, kas e, veikia pagal dabartinę BŽUP. E, matome iškeltus tikslus, jų yra ir specifinių kai kurių, bet visos tos priemonės gali padėti spręsti ir dabartinius tikslus. Um, E, ypač galimas priimti sprendimus efektyviai probleminėse srityse, numatant specifines priemonės. Valstybės narės turėtų turėti galimybę e, pagerinti vienus ar kitus aspektus, spręsdamos specifines problemas. Nor... Bet be abejo, valstybės narės turi pakankamai priemonių, jeigu nori pasiekti vienus ar kitus tikslus. intervencinės investicijos. Manau, tai yra svarbus klausimas taip pat. Parama investicijoms pakeičia ūkininkų, ūkių gyvybingumo situaciją. Dabar ūkiai maždaug 40 procentų yra priklausomi dauguma jų nutiesioginių išmokų bet laikas, ko gero, ūkiams yra e, juos pradėti mokyti išgyventi savarankiškai, tapti gyvybingesniais be tų išmokų. Dabar priemonės susijusios su jaunaisiais ūkininkais. E, dabartinis siūlymas yra platesnis negu tas, kurį turėjom anksčiau, bet tai atitinka PPO reikalavimus ir stengiamas išvelgti poreikius Be abejo, mums reikia, kad kurtųsi daugiau jaunų ūkininkų. Taip yra, bet kai kuriuose regionuose matome, kad ūkių struktūra yra fragmentuota. Jeigu iškyla kokia nors problema, kokiam, kokiam nors mažam ūkiui, galbūt būtų galima būtų kalbėti apie ūkio atnaujinimą viena vertus, bet kita galimybė būtų galbūt pasiūlyti jungtis ir turėti didesnį ūkį. Kombinuotos priemonės taip pat svarbu, pavyzdžiui, draudimai ir visa eilė kitų priemonių. Siūlymai yra svarbus šioje srityje, manyčiau, kad jie konstruktyvus, e, svarbu dalintis informaciją kelti rimtesnius inovacijų tikslus. Bent jau tokie jie suformuluoti yra naujoje BŽP. Ir visa tai yra sveikintina. Ir norėčiau apibendrinti dabar savo pasisakymą, pateikdamas rekomendacijas. Pirmiausia, kai dėl ribojimo. Pirmiausia, reikia e, turėti tikslesnę apskaitą dėl e, ūkių, susijusios ūkių sąnaudom ir darbo jėgos apmokėjimu. E, tiesioginių išmokų atveju tai yra labai svarbu. Matome, kad e, iš tiesioginių išmokų sumos yra atimamas darbo užmokestis. Man atrodo, galėtume turėti normatyvinį skaičiavimą. Pavyzdžiui, jeigu ūkija dirba šimtą žmonių, jūs galite pasakyti, kad jums, pavyzdžiui, reikia 50 vienetų e, numatyti tų išmokų kiekvienam dirbančiajam. Ir paskui gal, galima galvoti, kaip pakreipti tuos uh, ribojimo kriterijus. Galbūt jūs vieną schemą naudoti vietoj tos, kuri veikia dabar, kai siūloma uh, tik e, iš bendros tiesiog išmokų sumos atimti darbo užmokestį tuo, kurie yra aktyviai dirbantis ūkiai ir gauna darbo užmokestį. Be abejo, reikėtų dar pagalvoti ir apie kompensacijas už kiekvieną darbo vienetą. Jeigu ribojimo tikslas yra sulyginti pajamas, užtikrinti vienodesnį jų paskirstimą, tie, tos išmokos, kurios tenka ūkininkams, turėtų turėti kitus tikslus negu padidinti pajamas. Pavyzdžiui, galbūt geriau įdėkti ekoschemas. Tai tuomet neturėtume taikyti ribojimo priemonių, nes tos išmokos būtų taikomos kitiems tikslams, o ne kaip ne, netaptų parama pajamoms. Taigi valstybės narės čia galėtų pasirinkti savo tos išminusavimo modelius, kai darbo užmokestis išminusuojamas iš tiesioginių išmokų sumos. Dabar dėl susietosios paramos pajamoms. Suma, sakoma, turėtų būti riboja, ribojama atskiruose sektoriuose. Pavyzdžiui, trečdalis E, tik tai gamybos, e, trečdalių gamybos turėtų būti skir, skiriama šita uh, pajamoms uh, skirta parama. Uh, ir būtina užtikrinti, kad tuo instrumentu nebūtų piknaudžiaujama, kad dėl jaunųjų ūkininkų. Manau, kad siūlymas yra geras, tačiau daugiau turėtume kalbėti apie tvarumo kriterijų ir priežasčių tam yra nes kyla nuolatos klausimų dėl suderinimo su PPO reikalavimais. Ir ten irgi yra minimas tvarumas kaip vienas iš svarbiausių kriterijų. Dėl ekoschemų. Dabar 30 procentų tiesioginių mokėjimų yra skiriama žalinimo priemonėms ir su juo susijusiams priemonėms. Tas santykis kaip jau sakiau, nebuvo siejamas su pastangomis. O dabar, siū, dabar numatytos yra ekoschemos jų dėgymas, bet nenumatytas saugiklių. Galbūt reikėtų numatyti 15 procentų, o ne 30, kad valstybėms narėms būtų lengviau tvarkytis. Mes taip pat norėtume, kad tikslai būtų siejami tiesioginių išmokų e, ne su hektaru konkrečiu, bet su dedamomis pastangomis įdėkti vienus ar kitus standartus. Ir nereikėtų skirti savotiškai premijų už produktus atsidūrusius rinkoje, bet reikėtų pasižiūrėti, kokie e, standartai ir ar aukštesni standartai buvo įdėkti ir pagal tai skirti ūkininkams išmokas. Dėl kaimo plėtros, dėl paramos investicijoms, jeigu pažvelgtumėte į audito rūmų rekomendacijas, tai pamatytume, kad projektų atrinkimų reikia daugiau skaidrumo. Kol kas buvo pranešta apie tam tikrus nesklandumus šioje srityje, šis rytis nusipelno pagerinimo ir parama investicijoms turėtų būti tokia, kuri padėtų atkurti ūkininkų pajamas. Mes turime tokią priemonę, kuri padeda dėkti inovacijas. Šita eilutė yra labai svarbi, bet jeigu pasižiūrėtume į kitus verslus, ne žemės ūkio verslus, tai pamatytume, kad 5 procentai biudžetų yra skiriama inovacijoms. Aš susipažinau su viena iš studijų ruoždamas šiai e, konferencijai ir mačiau, kad, kad skiriama inovacijoms žemės ūkė yra 1 procentas biudžeto. jau išdėščiau savo pastabas dėl suderinamumo su PPO. Sakiau, kad čia reikalingas didesnis aiškumas. Um, čia sakėme, kad šis klausimas nusipelno mūsų dėmesio. Kai dėl rizikos vertinimo ir jos valdymo dabartinės priemonės, sakyčiau, ne visada atitinka poreikius. Valstybės narės čia turėtų turėti daugiau laisvės pasirinkti tas priemonės, kurios būtų reikalingos. Jeigu matome, kad ūkininkai tinkamai tvarkosi su skiriamomis išmokomis ir jų deklaravimu, tai tuomet valstybė neturi įsikišti, turi įsikišti tik tada, kai atsiranda kažkokių problemų, kai iškyla rizika. Dabar dėl vienodų sąlygų. Aš jau sakiau, kad mes kalbėjome apie susietąją paramą pajamoms, apie ekoschemas schemas apie eilę kitų dalykų, kurie svarbus. Tam reikalingi yra kriterijai, kad išvengtume per nelik didelio subsidijavimo tai, kur tai nėra reikalinga. Na ir dėl finansinių dalykų. Antrasis ramstis, sakyčiau, yra pakankamai efektyviai suformuluotas, kur kalbama apie vertinimus. Dabartinėme siūlyme, matome, yra tokia rizika, kad antrajam ramščiui skirtos lėšos bus mažesnės negu skirtos pirmam ramščiui. Ir sakoma, to bus bandoma išvengti ir būtų gerai, jeigu tai būtų. Ir dar vienas dalykas, tenka pripažinti, kokias, kokius išteklius norime labiausiai išsaugoti. E, bioįvairovė yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurios išsaugojimas yra ypatingos svarbos, jeigu norime kalbėti apie tvarų žemės ūkį. Tiek būtų, nes praėjo mano 15 minučių. Tyle jest, tyle. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar žodis tam kalbėtų ir prašyčiau jo laikytis pasisakymui skirto laiko. Išklausysime paskutinio eksperto, pono Garsijos Askaratė. Prašau, žodis jums 15 minučių. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu gimtają kalbą, nes esu vertėjų sunus, noriu, kad dirbtų ir anglų kabina. E, nes kitaip labai lengvas gyvenimas jiems bus, jei visi kalbės angliškai. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus e, iš įrenginį ir padėkoti tiems, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Taigi trumpai apie mano pasisakymo um, struktūrą, kalbėsiu 15 minučių. E, pa, mano pasisakymė nedaug bus siūloma pakeitimų dėl B, kai, kai kurie liečia BRO ir kai kuriuos iš tų e, siūlomų pakeitimų sveikiname. Pavyzdžiui, supaprastinamos taisyklės tai geografinės kilmės nuorodų. Tai yra pozityvus dalykas e, intervencijos, struktūrinės intervencijos į tokius sektorius kaip vyno sektorius tai irgi yra pozityvus ženklas biudžeto e, numatyto vais, vaisių ir daržovių sektoriaus veiksmų programoms, nepribojant, e, neribojant biudžeto. Yra dar vienas pozityvus dalykas. Taip pat veiks, veiksmų programos atsiradimas kitose sektoriuose irgi yra pozityvus bruožas. Pokyčių yra nedaug, nes omnibus reglamente e, jau yra svarbiausios naujovės ir Europos parlamentas suvaidino labai, sva, labai svarbu vaidmenį šio dokumento priiminėjimo procese. Ypač norėčiau šiame kontekste paminėti neseną teisingumo teismo sprendimo dėl, salo, sprendimą dėl salotinių cikorijų, bet Tikriausiai visi tą temą žinote ir nekartosiu tų argumentų, kurie buvo išsakyti ir kuriems pritariu. Yra nemažai, kaip jau sakiau, pozityvių dalykų ir dabar pereisiu prie 28 pasiūlymų aptarimo. Ir tie, e, kurie į juos gilinosi, tik gali patys nuspręsti, ar jie naudingi. E, aštuoni klausimai aktualūs man. Ir norėčiau pritarti parlamento siūlymui dėl to, kad reikia kurti daugiametį krizių rezervą, nes akivaizdu, kad krizės yra neprognozuojamos ir todėl krizėms skirtas rezervas yra būtinas dėl e, prekybinių metodų, dėl nesažiningos prekybos metodų. Žinau, kad Paulo De Castro parengė nuomonę šią temą ir tai tikrai labai svarbi tema, jei siekiame užtikrinti visiems geresnės įplaukas, kurie yra susiję maisto produktų gamybos grandinėje. Savo rezoliuciją parlamentas paragino remti e, trumposios grandinės e, E, metodus rinkoje, taip pat paremti ekologiškas ūkius ir padaryti viską, kad rizikos veiksniai nebūtų kiek manoma e, labiau sumažinti pasi, ūkiuose. Toliau e, būtinybė laikytis atsargos principo. Uh, E, būtina. E, reikia taupyti, reikia turėti rezervus nacionaliniu lygmeniu ir turėti galimybę e, prireikus tas lėšas panaudoti, tą, tą rezervą panaudoti. Komisija taip pat pasiūlė įtraukti vien, kaip vienas iš sąlygų sėjomainą, bei taip pat ekonominės veiklos įvairinimą, ūkiuose ir tai, manau, yra, tai laikau dar vienu tai pozityviu elementu ir, ir šiuos komisijos pasiūlymus remiu. Viena tema, kuri nėra aptarta ir kurią laikau svarbia, tai kalbant apie tai, e, kokiu privalumu teikia šis reglamentas, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, jos priskirtos e, gavėjų, naudos gavėjų e, sektoriui, bet jos turi būti pasiekę pakankamą dydį, pakankamą masto, kad galėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Taip pat reikėtų nebausti tų gamintojų, kurie susijungia į gamintojų organizacijas, e, jeigu juos prieš pastatome stambioms įmonėms. Dar vienas dalykas - galimybė E, finansuoti, panaudoti lėšas iš pirmojo ramsčio. Kalba eina apie 3 procentus veiksmų programoms. Manau, kad būtų prasmingiau susietąją paramą. Susietąją paramą, su, susietąją paramą susijęti e, su e, veiksmų programų finansavimu. Jeigu, pavyzdžiui, ūkio parama ūkiams būtų numatyta pagal tai, kiek yra avių bandoje, tai toks metodas finansavimo būtų daug naudingesnis. Taip pat tai būtų, būtų naudinga ir parama tarp šakinėms organizacijoms, kad jos galėtų organizuotis. Ir kalbant apie gamintojų organizacijas, aš, siūliu, aš siūlyčiau, kalbant apie tai, padidinti finansavimą 3 procentais ir sulieti uh, tą paramą su susietaja parama. O kalbant apie auditą, auditas turi būti tinkamas ir komisija turėtų pareikalauti, iškelti reikalavimą, kad auditoriai negalėtų atgalinę tvarką teikti savo e, išvadų praėjus penkiems metams. Toliau perėsiu prie kitų E, temų aptartų pasiūlyme. Keli svarbiausi principai. Sunkiais biudžetui laikais reikia nepamiršti visus aspektus, kurie teigiamai atsiliepia e, m, ūkininkų įplaukoms. M, ambicijos, plat, platesnis užmojus reikėtų. Ir, pažiūrėjau, Teisingumo teismas e, savo sprendime dėl cikorijų tai yra akcentavęs. Reikia suteikti galimybę ūkininkams išnaudoti visas galimybės, jeigu jie nori e, jomis naudotis. Reikia suteikti galimybę naudotis visomis finansinėmis priemonėmis remiamus iš BŽUP e, fondų. ir ūkininkas pasirinks tas priemonės, kurios jam atrodys tinkamos naudingos, bet galimybę rinktis turime atverti. Uh, ir tokios galimybės turi būti aiškiai akcentuotos reglamento tekste. Ir būtent kalbėdamas apie tai noriu pateikti keletą pasiūlymų. Visų pirma, dėl e, duomenys apie padėtį rinkoje. E, komisija daug nuveikė, užtikrindamas skaidrumą, e, veikia kelių sektorių observatorijos, taip pat yra pasiekimų palyginamoji lentelė. Ir reiktų paraginti komisiją, kad ji e, geriau dirbtų, kurdama Europos e, žemės ūkio observatoriją, kad ši rinktų nuoseklesnį informaciją apie sektorius ir kad ta informacija būtų prieinama visiems. Kalbėdamas apie tai, noriu paminėti apžvalgą kurią parengė komisija apie kooperatyvus. Manau, kad reikia labiau padirbėti ir susijęti statistinius duomenis apie atskirus žemės maisto gamybos grandinės sektorius. Reikėtų parengti statistinius duomenys, pavyzdžiui, apie ekologinę, ekologiškai gaminamą produkciją ir komisija turėtų nuolatos renkti ataskaitas apie pasiektą pažangą ir apie skaidrumą rinkoje dėl e, viešojo sektoriaus intervencijų, kalbant apie Europos observatoriją bei e, iš anksinio perspėjimo sistemą, kurie, kurie skelbiami e, ataskaitų pagrindų, kurias gauna komisija, stebėdama padėti rinkoje. Pagal dabartinę sistemą komisijai numatyta galimybė įsikišti, jeigu tai yra naudinga, susidarius naudingam, tinkamam momentui. E, Tačiau tai nėra tinkamas rizikos veiksnių valdymas, tai neužtik, visiškai neužtikrintas saugumo. Prieš 12 metų buvo parlamente renktas pranešimas ir akcentavome, kad turi egzistuoti aiškus kriterijai intervencijų nustatymo ir kaip viskas turi vykti nemažai šio komiteto narių, pavyzdžiui, kreipėsi komisiją, kad įsikištų į cukraus sektorių, kuomet buvo susidariusi ypatinga padėtis. Todėl reikia nustatyti, kaip vyksta viešosios intervencijos. Ir kalbant apie tai, reikėtų peržiūrėti referencinės kainas, ataskaitinės kainas sektoriuje. Kai kurie sako, kai kurie teigia, kad reikia jas pakelti, padidinti. Neseniai parengtoje apžvalgoje apie pieno sektorių siūloma e, atitinkamai sumažinti kainas už, pavyzdžiui, e, pieno, mil... už pieno miltelius. Mm, sis, bendra viešųjų intervencijų sistema sukurta prieš 15-20 metų ir tai yra papildomas socialinis apsaugos tinklas, bet reikia šiek tiek keisti šią situaciją. Prisiminkime, kai buvo, kai komisija e, įsikišo į vaisių ir daržovis sektorių įvertinusi susidariusią padėtį ir gautus pranešimus. Gamintojų organizacijos toliau e, buvo pateikti pateikti pasiūlymai pranešime ir Teisingumo teismas, Dantan tai jau teikė tokius pasiūlymus. Ir čia reiktų atsijėti komercinės e, organizacijas ir kitokias organizacijas. Apie tai aiškiai e, pasisakė teismas e, nutartyje dėl cikorijų. Čia noriu pasakyti, kad komisija surengė puikių seminarų dėl, pavyzdžiui, šią temą dėl pieno sektoriaus, kitų sektorių. Tačiau teismo nutartis dėl cikorijų kalba apie kitus aspektus, ne apie. E, komercinės įmonės. Todėl gamintojų organizacijos veikiančios turi atsižvelgti į paklausos ir pasiūlos e, situaciją. Vaisių ir daržovių sektoriuje gamintojo organizacijos gali šimti iš, iš rinkos, ką nori, kada nori. Tai atitinka 152 straipsnį. Ir kalbant apie tai, bet kokia nors įmonė gali nustatyti kokias nori kainas. Tačiau komercinė e, e, gamintojų organizacija ir, ir tarp šakinės organizacijos gali taikyti savo e, kainų politiką ir jeigu nenori parduoti savo produktus už tam tikrą kainą, gali to ir nedaryti, turi vis, visas teisės taip elgtis. Reikėtų E, siekti gamintojų organizacijų pripažinimo, kaip e, e, ragina komisija, taip pat vengti nereikalingų kliūčių, supaprastinti viską. Reikėtų ypač skatinti gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas, taip pat komercinių gamintojų organizacijas tarp valstybinės gamintojų organizacijų asociacijos, jos numatytos, tačiau jo, jų, jų nėra, jos neegzistuoja. Pavyzdžiui, Ispanijoje visos tokios organizacijos yra regioninės, tačiau jeigu yra iš kelių regionų organizacijos narės, tuomet priežiūra vyksta nacionaliniu mastu. Europos ekonominiai veikėjai turėtų, e, dirba juk drauge, kurdami ekonominę Europą. Ir tos e, E, tarp valstybinės gamintojų organizacijos yra didelė našta nacionalinėms administracijoms, kuriams suka galva, kaip jas prižiūrėti. Taigi komisija turėtų būti atsakinga e, už jas, nes, pavyzdžiui, kaip, lygiai taip pat kaip Ispanijoje centrinė valdžia atsakinga už tarp regioninės gamintojų organizacijas. Kalbant apie E, skirtingų regionų e, gamintojų organizacijų bendradarbiavimą ar skirtingų valstybių gamintojų e, organizacijų bendradarbiavimą. Reikia taikyti tarp valstybinės taisyklės, nes kitaip išstriksime gamintojų organizacijų asociacijos, kuriasi tų organizacijų iniciatyva, gali būti netgi, susikurti netgi asociacijų asociacijos, bet kol kas tai galbūt dar tik nutiks. Taigi, kalbant apie Kai, jeigu egzistuoja gamintojų organizacijų asociacijos, veikiausiai reikia kalbėti ir apie tarba, tarp šakinių organizacijų asociacijas. Uh, kurios atliktų e, joms e, gamint, nar, organizacijų narių patikėtas funkcijas. Tai labai konkretus klausimai ir konkretus pasiūlymai ir jų tikslas užtikrinti platesnį užmojį ir, ir tai nieko nekainuoja biudžete. Paulo de Castro, e, kuris išeina ir kuris parengė leidinį šią temą, savo leidinyje kalba apie tai, kad privataus sektoriaus intervencijos į krizę, krizės atveju yra rinkų nuraminimo priemonė privataus sektoriaus intervencija yra prasminga tik kaip prevencinė priemonė, tačiau nebūtina ją iš anksto teikti leidimą, tačiau komisija turi paremti tokias iniciatyvas. Intervencija prasideda, intervencijai pradėjus. E, gamintojų organizacijos taip pat gali įnešti savo finansinį indėlį. Manau, kad e, tai yra prevenciniai veiksmai ir paprastai jie būna remiami. Taip pat turi būti galimybė įsikišti krizės atveju ir įsikišti į rinką. Tokia galimybė kol kas numatyta tik tai tarp e, šakinėms organizacijoms ir tik tai uh, sūrių sektoriuje ir kitose sektoriuose. Reiktų numatyti platesnę galimybę visiems sektoriams, jeigu jie nori tai daryti ir nori pasitelkti tarp šakinės organizacijas. E, GO organizacijos ir tarp, ša, tarp šakinių organizacijų asociacijos gali e, būti susiję ir su organizacijomis, kurios veikia už, už šalies ribų. ir manau, tuo beveik ir baigsiu. Taigi, bet kad viskas tinkamai funkcionuotų, reikia išplėtoti teisinius įgaliojimus numatytus reglamentuose e, toms organizacijoms, gamintojų organizacijoms ir tarp š šakiniams organizacijams veikti, ypač sprendžiant klausimą tų, kurie naudojasi visomis galimybėmis, bet nieko nemoka arba nesilaiko taisyklių. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa. Dziękuję. Dabar pereisime prie Europos parlamento narių pasisakymų. ponas Rols, Agilera, Roibuš, ponas Santos, ponas Flanagan, ponas Kalinovski ir kiti, jeigu norite dar pasisakyti, duokite ženklą, kad galėčiau teisingiau paskirstyti pasisakymo laiką. Ponas Ropė taip pat. Kaip tik laukiau, nes žinojau, kad jūs būtinai kalbėsit. Państwa tak 2 do 3 minut każdy z Państwa. Bardzo... Kiekvienam 2-3 minutės klausimui ir pradėkime nuo pono Erdoš. Po dviejų minučių iškelsiu plaktuką, tai bus ženklas, kad e, klausimas turi baigtis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti dvi diskusijų temas mūsų ekspertams ir pasiteirauti jūsų nuomonės. Uh, Mano manimu, kalbant apie naują modelį, didžiausias pavojus yra e, tai, kad komisija iš anksto turi patvirtinti visą paketą tiesioginių mokėjimų ir mano nuomonė tai pažeis sutartis ir iš teisinio požio taško tai nepriimtina. Uh, Europos komisijai neturi būti leista spręsti, kuris ūkininkas gaus tiesioginės išmokas ir kuris ne ir kokiamis sąlygomis. Tai, manau, yra mūsų žemės ūkio politikos esmė, tai, mano manimo, yra parlamento ir tarybos prerogatyvas spręsti dėl tų klausimų. Taigi aš norėčiau jūsų pasitirauti, kaip jūs iš teisinio požiūrio taško vertintumėm tą situaciją. Ir taip pat, ką jūsų manimų ūkininkai galvos to klausimo. Kai kurios valstybės narės visiškai teisėtai ir teisingai reikalauja mm, konvergencijos, tačiau tai neįmanoma pasiekti, e, jeigu nukenčia kiti ūkininkai. Geriau, jeigu tai daroma kitų ES ūkininkų e, sąskaita, geriau būtų surasti finansavimą iš kito šaltinio. Tikrai būtų nesažininga, jeigu būtų atimamos lėšos iš valstybių narių, kurios yra tarp 90 ir 100 procentų ES vidurkio. Tai yra Ispanija, Vengrija, Čekija, Suomija, Švedija. To, kad, tikrai būtų neteisinga, jeigu iš tų valstybių ūkininkų būtų atimamas e, finansavimas tam, kad būtų galima užtikrinti konvergenciją. Man atrodo, reikėtų finansavimo iš kitur. Masagiera. Ačiū, ponė pirmininkė. E, visų trijų kalbėtojų pasisakymai buvo labai įdomus, labai naudingi, susijęs su praktiniais aspektais. Aš norėčiau aptarti vieną dalyką. Pirmasis kalbėtojas kalbėjo apie tai, kad naujasis komisijos pasiūlytas modelis galėtų užtikrinti didesnį šios politikos teisėtumą, legitimumą būtų gerai, kad lab, tiks, pa, patikslintumėt, paaiškintumėt, ką turite omenyje. Man nelabai tai suprantama, bet tą legitimumo aspektą galėtumėte paaiškinti, kad man būtų aiškiau. Ar kalba eina apie teisėtumą, legitimumą per su. Ar tai turėtų omeny supaprastinimas valstybėse narėse, komisijos inicijuotas nes tiesiog vieną dokumentą su vienu atspaudu keičiame kitą dokumentą su kitokiu atspaudu. Buvo atspaudas su komisijos e, dokumentas su atspaudu, dabar bus valstybės narės dokumentas su atspaudu. Ir e, kaip tai veikia, į, tas, kaip tai, tas, tas modelis veikia atskirus sektorius. Ir kit, kitam kalbėtojui, kuris kalbėjo apie ribų nustatymą. Aš už ribų nustatymą tai, bet tai turi vykti etiškai. Valstybės pagalba turi būti tiksliai skaidriai teikiama ir turi visi teisę žinoti, kam jis skirta. Pavyzdžiui, mano regione yra ūkių, kur, kur, kur, kur, kur vertė 15 tūkstančių eurų. Manau, kad kažkokie, kažkokios ribos turi būti. Toliau E, komisija pasiūlė vietoj e, nuo 60 pereiti prie 100 tūkstančių parama darbo vietoms. Bet kažkoks bendras viršutinių ribų nustatymas yra būtinas, ypač mano šalyje, tarkim, yra labai stambių ūkių, todėl tos ribos reikalingos. Toliau, socialinės paramos tinklas e, kaimo zonams taip pat būtinas. To, ir galiausiai, Tomai, man patiko visi tavo pasiūlymai, matosi, kad tikrai išmanai temą, ypač gamintų organizacijų, bet e, manau, kad mūsų Tik tikrai matau, kad tu puikiai išmanai padėtis sektoriuose, bet noriu žodžiu tau konkretų klausimą. Kaip išspręsti situaciją? Ko, štai kokia. Reikia skatinti organizacijų pripažinimo procesą, bet kaip tai paspartinti, jeigu įmonė, komercinė įmonė tarp savo į, ta, ta, į, į savo visą struktūrą įtraukia ir įvairius m, mm, pa, įmonės partnerės, bet, bet, bet motininė E, nuom, įmonė yra labai stambi. Tai tarsi tas pas, kas įleisti lapę į vištidę ir jai patikėti rūpintis vištomis. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank für. Dėkoju. Ačiū už tuos e, puikius pranešimus. Manau, kad šiandien išgirdome dar kartą pasitvirtinant mūsų visą eilę baimių. Jūs e, nupiešėt labai panašų paveikslą visi trys. Mūsų ketinimai geri, tačiau kartais jie išdėstomi nepakankamai, jų siekiama nepakankamai, sakote, kad valstybės narės turi nepakankamai pajėgumo ir vien dėl šito reikės E, ko gero susitaikyti su tuo, kad e, tie, tos programos bus skirtingai gyvenintos valstybėse narėse. Jūs taip pat minėjote riziką, kad BŽUP apskritai gali susilpnėti visa. Dar vieno dalyko man šiek tiek trūksta labiau, galbūt kiekybinių elementų norėčiau, kad būtų paminėta, pavyzdžiui, tiek procentų bus skirta aplinkosaugai, tiek procentų viso ko bus skirta socialiniams aspektams arba turėtų būti skirta. Man būtų buvę įdomiau užgirsti skaičius - ekonominius, aplinkosaugos, socialinius. Ir aš manau, kad būtų klaida tuos skaičius priešinti tarpusavyje. E, bet man atrodo, e, priklau, jeigu valstybėms sutarėgama per daug laisvės, bus pasiekta visiškai skirtingų tikslų valstybėse narėse. Dėl to ekoschemų minėtų, kurias galima įgyventinti pagal abu ramščius, jeigu, je, jeigu tai būtų siūloma pagal pirmąjį ramstį. Ar jūs manote, kad tos ekoschemos galėtų būti gyvendinamos, nepaisant to viso storo biurokratijos sluoksnio? Ar manote, kad tai būtų įmanoma ir pagal antrąjį ramstį. Matome, kaip jos turėtų būti gyvendinamos, kaip kontroliuojamos ir dėl to, ar negali atsitikti taip, kad tos biurokratijos bus pernelyg daug šiame procese ir kad ūkiai turės patirti labai didelį biurokratizmą. Žvelgiant į mūsų aplinkos, saugos socialinius, ekonominius tikslus, Turime nepamiršti jūsų paminėtų aspektų, bet jeigu atsiras pernelyg daug skirtumų tarp valstybių narių, gali nutikti taip, kad bendros žemės ūkio politikos kaip tokios nebebus. Aš esu taip pat ūkininkė ir man taip pat rūpi bendri veiksmai. Kai tenka valdyti krizės, ir apie tai buvo užsiminta viename iš pranešimų, aš manau, kad tai yra e, tas aspektas, kuris buvo šiek tiek paliktas nuo šaly siūlyme. Draudiminiai įvykiai ir jų valdymas taip pat nėra pakankamai išplėtotas. Mums tai turi rūpėti. Tiesioginės išmokos yra vienas dalykas. Tačiau manau, kad įmonės turėtų sugebėti išgyventi pačios parduodamos savo produkciją. Na, o šiaip Sutinku su jumis, gali nutikti taip, kad jeigu bus atimtos sąnaudos darbo užmokesčių iš tiesioginių išmokų, gali atsitikti taip, kad tos paramos e, ūkininkai pakankamai negaus. Tuos, tas atimamas sumas iš bendrų išmokų taip pat reikėtų riboti nereikėtų, kad būtų paleista tokia mašina taip pat, kuri bus subsidijų kūrimo mašina tik tai. Reikėtų žemės ūkio įmonę stiprinti, kad jos kai turėtų pakankamai pajamų, galėtų pačios egzistuoti. Santos. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti prelegentams už nepaprastai įdomius jų pasisakymus šią popietę. Aš kalbėsiu apie vieną dalyką, tai yra biurokratijos mažinimą um, ūkininkams, gamintams tai yra labai svarbu, kad, nes iš tikrųjų ir, ir žūp taisyklių supaprastymas visuomet buvo šio komiteto tikslas. Mes visuomet pasisakėme už tai, kad iš tikrųjų ūkininkai turėtų galimybę sutelti dėmesį į tai, ką jie išmano geriausiai. Tokiu būdu bus galima užsitikrinti, kad bus gaminamas tikrai aukštos kokybės saugus maistas. Uh, Ir manau, kad tikrai turime siekti, kad e, visa biurokratinė našta, kurią turi nešti ūkininkai, būtų sumažinta kaip, kiek įmanoma labiau. Negalime sakyti, kad supaprastinimas e, tikrai e, įvyks šį kartą, Negalime būti dėl to ramus, mes turime pasirūpinti, kad valstybės narės e, nustatytų tokias e, taisyklės dėl to, ką galima finansuoti, kad ūkininkų situacija nepablogėtų. Valstybės narės privalo ir savo lygmenius siekti mažinti e, biurokratiją. Vis dar kalbama apie bendrąją politiką ir, ir todėl manau, kad ES čia turi tarti galutinį žodį. Taigi labai svarbu, aišku, kokia bus ta situacija, kurioje galiausiai atsidurs ūkininkai. Ir visi prelengentai sakė, kad uh, panašu, kad e, tas naujasis modelis situaciją padarys dar sudėtingesnę, tikrai nebus garantuotas supaprasnimas. Ir mums reikia tikrai labai tuo susirūpinti, kad biurokratijos lygis valstybių narių lygmenių labai sumažėtų. Tai aš konkrečiai ir noriu jūsų paklausti. Ką Jūs galvojate, kokia bus papildoma dar administracinė našta sukurta ūkininkams valstybių narių lygmenių? Eh, gracias, Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti visiems trims kalbėtojams už jų prezentacijas ir užduoti pirm... vieną klausimą visiems trims. Nes jau ilgą laiką kalbame, dirbau ir anksčiau šiame komitete ir Kalbame apie tai, kokie žemės ūkio sektoriaus gamintojai išgyvena krizės, kokie sunkumai iškyla, jaunimas nenori rinktis žemės ūkio, e, gyventojai šiame sektoriuje senėja, žmonės keliasi iš kaimo vietovių. Ir manau, kad iš esmės problema tai kainos, pajamos ūkininkų, kurią, kurias gauna ūkininkai už savo darbą, jų darbo atlyginimas. Todėl norėčiau paklausti, ar nemanote, kad reikėtų iš naujo peržiūrėti priimtus viešosios politikos sprendimus, kad e, kainos mokamos gamintojams, ūkininkams būtų svarbiausių naujosios bžūp aspektų ir kad atsirastų mechanizmų per viešąją politiką e, e, kontroliuoti rinkas, organizuoti rinkas. Taip pat pirmajam kalbėtojui turiu klausimą. Kalbėjote apie aplinkosaugos kriterijus nesusijėtus su galiojančiais aplinkosaugos teisės aktais. K apie kokius kriterijus kalbėjote? Ar, e, ar apie tokius, kurie nueina šiek tiek toliau, susijusius klimato kaita? Ir jums taip pat vieną klausimą turiu. Jūs kalbėjote apie apie tai, kam aš visiškai pritariu, kad reikia priimti bendrus sprendimus, konsultuojantis. Noriu paklausti, kokį vaidmenį jūsų nuomonė turėtų vaidinti valstiečių, ūkininkų organizacijos e, priimant sprendimus, nes man Mano galva būtų labai svarbu suteikti toms organizacijoms svarbiausią vaidmenį. Ir paskutiniam kalbėtojui klausimas. Jūs sakėte, kalbėjote apie tai, kad pajamos kad, kad pajamos labai priklausomos nuo pagalbos, iš, nuo viešosios pagalbos, nuo, nuo Taip, aš sutinku, kad, e, e, kaip jau sakiau anksčiau, e, reikia keisti atlyginimus, pajamų sistemą. Jūs kalbėjote, kad pasėlių, šau, kad ūkių dydis yra svarbus, jūs kalbėjote apie labai mažo dydžio ūkius, bet norėčiau, kad papasakomite, koks jūsų nuomonė dydis ūkio yra idealus, nes jau 30 metų girdžiu kalbant apie tai, kad reikia didinti ūkių plotus, nes e, ma, maži ūkiai visada gali būti dar mažesni, tas procesas nesibaigiantis. Taigi, koks jūsų nuomonė tas yra idealus dydis ir kaip reikėtų veikti per kainas, kad išspręstume ir šią problemą? Ir ponia Skara, gal galėtumėte dar pa, pa, pa, plačiau pakalbėtumėte apie savo pasiūlymą dėl gamintojų organizacijų ir taisyklių nuostatų išplėtimą. Ar aš teisingai supratau tai, ką jūs sakėte? Ačiū. Pytanie, czy jest optymalna wielkość gospodarstwa, to wszystko zależy od warunków. Pan... Be abejo, svarbu kalbėti apie ūkių dydį, bet viskas priklauso nuo sąlygo. Ponas Kalinovski, ačiū, ponė pirmininkė. Aš nedalyvavau diskusijos pradžioje, negirdėjau pasisakymų pradžios, dėl to tenka apgailestauti. Norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Ir savo klausimą skirčiau Europos komisijos atstovams. Šiandien turime problemą. Yra perskirstomuoju būdu teikiamos išmokos. Ir, aišku, manyčiau, kad svarbu yra paremti smulkiuosius ūkius. Tai yra ta priemonė, kurią remiu. Bet visą tai reikia daryti atsižvelgiant į ketvirtojo ir šešioliktosios komisijos dokumento straipsnio nuostatas. Ten yra pasakyta, kad valstybės narys savo strateginėse programuose turi aiškiai apibriežti, kas yra aktyviai veikiantis ūkininkas. Tai yra tas ūkininkas, kuris tikrai dirba, kuris ūkininkauja. Visą tai turi būti tikrinama ir įmanoma patikrinti. Jeigu kiekvienas darys, ką nori, ūkininkavimas nevyks, gali atsitikti taip, kad BŽP pinigus gaus žmonės, kurie nėra ūkininkai. Pateiksiu savo šalies pavyzdį. Milijonas 300 tūkstančių žmonių paprašė gauti išmokas pagal BŽP programas. Mano žiniomis Iš milijono 300 tūkstančių žmonių gal tik 500 tūkstančių dirba žemės ūkio sektoriuje. Visi kiti 800 tūkstančių yra tie žmonės, kurie galbūt turi keletą hektarų ar keletą dešimčių hektarų paveldėję iš savo šeimos ir kurie absoliučiai tos žemės nedirba, tačiau bando pasinaudoti susikloščiusią padėtimi. Štai įsivaizduokite, ūkininkas, kuris turi 80 hektarų ir juos dirba, 40 hektarų turi, o 40 hektarų priklauso kažkam, kas, kas, kas nedirba to žemės. Patikrin, niekas netikrinama. O tikrasis ūkininkas, tas, kuriam priklauso 40 hektarų, negali visa, viso to ūkio ploto panaudoti. Jis negali pretenduoti kai kurią pagalbą. Nes pagalba gaus tik už tą žemės plotą, kuris priklauso jam, bet negaus nieko už tą žemės plotą dirbamą, kuris jam nepriklauso. Tai štai, pasiekiama tokių labai keistų situacijų. Ūkininkai, kurie pateikia prašymus dėl žalos atlyginimo, pavyzdžiui, jeigu nukenčia nuo sausros, jie negali prašyti kompensacijos už nuostolius patirtus hektaruose, kurie jiems fiziškai nepriklauso, nes tų pinigų už tos pačius plotus prašo kiti žmonės, kurie jų tų, tų hektarų nedirba, neūkininkauja. Labai keista. E, aišku, tokia situacija, tačiau tokio pobūdžio deklaracijas reikėtų tikrinti ir tuos, tas, nu, tuos nurodymus tokius kontroliuoti, nes priešingų atveju negalėsime kalbėti apie BŽUP priemonių legitimumą. Ačiū. Aha, aha. Nu, zamiešau pam, nawet ja wszystkiego nie rozumiem. <laughs> Nieko savo, pakankamai komplikuotų iš čia pavyzdžių pateikėt, net aš ne viską supratau, sako pirmininkas. Ponas Ropė, prašau. Ačiū gerbiamas pirmininkė ir ačiū už tai, kad jūs organizavote šitą seminarą. Manau labai svarbu e, rengėjams, e, mokslininkams ir mums e, pasikeisti nuomonėms. Dabar yra pats tas laikas, kada, na, sakykime, dar galima kažkokius tai daryti, sakykime, pakeitimus ir sprendimus, kad iš tikrųjų kito laikotarpio bendroji žemės ūkio politika būtų ūkininkam palankesnė. Tai mes turbūt visi to siekiam ir visam Europos žemės ūkiui. Tai iš tikrųjų mane aišku liūdina labai tas, kad e, e, pasiūlymas pateiktas e, dėl konvergencijos praktiškai pasiekti tik tai 75 procentus ES vidurkio. Tai iš tikrųjų, manau, yra visiškai netinkamas pasiūlymas, nes vadovų taryba buvo įsipareigojus, kad jau 2013 metais bus įvykusi konvergencija, o šiandien jos dar šiandien nėra tai iš tikrųjų dar mes vos ne aštuonius metus užprogramuojam kad e, europos žemdirbiai bus e, vieni pirmarūšiai kiti antrarūšiai ir taip toliau ir taip toliau tai mano galva tikrai būtų pats laikas užbaigti šitą procesą antras dalykas kaip mes bedėliotumėm išmokas kaip mes galvotumėm formules vis tiek jeigu mes nesugalvosim mechanizmo kaip sustabdyti kainų, e, sakykime, nesažiningumą, ko gero nelabai ką pasieksim. Juk e, buvo visiškai gerų pavyzdžių, kada buvo Rusijos krizė arba buvo ten, sakykime, kiti dalykai, kaip tik tai skiriam papildomą paramą, tuoj prekybininkai ir perdirbėjai sumažina kainas, reiškia, ir pasiima tas par, praktiškai paramą savo. Tai iš tikrųjų mes ir praeitam posėdį šiek tiek minėjom, reikia ieškoti E, kažkokių tai kainų bent grindų, kad e, e, žemdirbys, kad jam būtų padengta bent tiesioginės išlaidos. Jau nekalbant apie tai, kad jis turėtų gauti keletą procentų ir pelno, kitaip jis negalės vystytis. Ir mes šiandieną visi pergyvenam, kad nėra jaunų ūkininkų, kad ūkininkai sensta, neteina ir nauji ūkininkai, kurie gal irgi galėtų prisijungti būdami 45-50 metų bet jie nemato perspektyvos šiandien. Iš tikrųjų, buvo jau sakyta, kad e, žemės ūkija uždirba vos ne per pus mažiau negu pramoniai. Tai kam e, tu žmogui raštingam, sugebančiam ir taip toliau, taip toliau eiti į žemės ūkį? Mes norim produktų, norim gerų, kokybiškų produktų, ekologiškų ir taip toliau, ir taip toliau. Prisimenam, prieš e, gerus pusantrų metų buvo problema sviesto trūko Europoje. Kas gali garantuoti dabar, kad įgyvendinu šitą bendrąją žemės ūkio politiką, kurių siūloma, ar bus užtikrinti iki 27 metų reikiami kokybiški produktai europiečiams, jau aš nekalbant apie eksportą, uždirbimą ir taip toliau. Dabar dar vienas dalykas, ką aš noriu paminėti, kai buvo kalbama apie ekoschemas. Tai iš tikrųjų e, kažkoks tai naujas dalykas, kuris nežinau kaip suveiks bet e, būtų įdomu labai žinoma tą detaliau nagrinėti, bet aš kur problemą matau. E, vieniems ūkininkams vienose šalyse už ekoschemų įgyvendinimą, kadangi procentas bus tas pats, bus skiriama 50 eurų, kitose šalyse 150 arba 200 eurų. O tas schemas tai reikės tas pačias įgyvendinti. Tai kaip įgyvendinti Lenkijos ūkininkui, kada jo suma daug mažesnė už tą dalyką ir kaip įgyvendinti Baltijos šalių ūkininkam arba ten, sakykime, Bulgarijos. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje aš manau, kad nauji, nauji mechanizmai, naujos priemonės turėtų būti vienodai kompensuojamos. Nes e, darbą tai reikia atlikti tą patį ir net kitas iki daugiau ir sunkiau tam žmogui atlikti, kuris gyvena bednesnėje aplinkoje. Ačiū. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani i panów posłów. Ja nie powitałem przed... Dėkoju. Aš Europos komisijos atstovų nepasveikinau šiek tiek anksčiau, bet tą padarysiu dabar. Dalyvauja generalinio direktoriaus pavaduotojas ir pamiršau, pamiršau atrodo, kolega Flanagan. Prašau, žodis jums, kolega. You're all right, no problem. Um, uh, very interesting tikrai labai įdomus pasisakymai ir konkrečiai norėčiau užduoti klausimą, atrodo, antram prelegentui. Žiūrint iš kairės, iš mano pusės, jūs kalbėjote apie um, tai, kaip žup spręs iš dalies bent jau tai, kad ne vienodos bus pajamos ūkininkų. Tai aš uh, E, ką ir Alan Matthews pasakė, pritarčiau tam, kad iš tikrųjų tai neturi <laughs> prasmės. Ir čia mm, panašu, kad, na, nebus tinkamas paskirstimas, bus, e, e, nebus iš tikrųjų sažiningumo užtikrinta, ar, ar bus tai atsižvelgiama tai, ką per 2-30 mečius žmonės nuveikė. Ir realiai jeigu atsižvelgiam, ar net jeigu neatsižvelgiam į prietinės išlaidas, tas, e, ta maksimali riba, kaip ji veiks, jeigu atsižvelgi į darbo išlaidas, pavyzdžiui, darbo kaštus, kaip tai pasiskirsto, tai mano klausimas yra toks, ar čia, na, nėra toksai net klaidingas toksai pateikimas iš tikrųjų pristatomas, atsiž... kad, sakant, kad bus atsižvelgta į žmonių pajamas mes iš tikrųjų galiausiai mūšio pabaigoje nieko gero nebusime pas siekia. 400 tūkstančių, 60 tūkstančių metiniai. E, ką ekspertai sako, kad realiai nebus ką net perskirstyti. Tai aš noriu pakartoti klausimą. Ar jūs negalvojate, kad šitas mūšis netikras? Net jeigu ir laimėsime tą mūšį dėl to, ką reikia paskirstyti, nebus ką perskirstyti. Teraz już możemy poprosić pana dyrektora. O dabar jau direktoriui uh, e, Mogelė suteiksiu žodį. Thank you, uh, chairman. Ačiū pirmininkė. Labai dėkojame už tai, kad suteikėte mums žodį, kad galėtumėm sureaguoti į tai, ką pasakė ekspertai ir ypač ką pasakė parlamento nariai. Mm, visų pirma, Tikrai tai buvo trys labai įkvepiantis tokie pasisakymai, kuriuos mes išklausėme iš prelegentų. Tikrai e, įvairiose srityse labai plačiai nušviesta žūp problematika, tos problemos, su kuriomis e, jis susidarė dabar. Kok, e, dėl, įvertinant tai, kokia dabar yra situacija ir kokius pasiūlymus pateikė komisija dėl žūp reformos. Uh, tikrai labai sutikčiau su tuo, ką pasakė ponas Hungenėl, kuris, man atrodo, labai teisingai ir tiksliai nurodė, kad yra įtampa, kurią mes stebime tarp skirtingų tikslų, kurių mes norime pasiekti per bendrą žemės ūkio politiką. Iš tikrųjų, tai ta apžūp turėtų būti aktuali pajamų srityje, bet ji taip pat turi būti ir tinkamai nukreipta tam tikslui pasiekti, bet taip pat ir turi sukurti vienodas veikimo e, taisyklės. Taigi turi būti paprasta, bet ir labai sąžininga. Labai sudėtinga tokius du tikslus suderinti tarpusavyje. Labai sunku yra pasiekti pusiausvėros tarptų visų tikslų. Ir komisijos pasiūlymas pasiūlymais ir yra bandoma to pasiekti. Aš visiškai sutinku, kad dėl įvairių aspektų galbūt galima vienaip ar kitaip vertinti, kokia būtų ta teisingiausia pusiausvėra, kurios reikėtų pasiekti. Bet Galbūt tai galėtų būti ir, ir tokie, um, kaip ir tokios gairės, kaip ir principai, kuriais vadovaujantis reikėtų svarstyti žūp reformą. Tai yra, reikia matyti, kokios, kokie yra tai kraštutinumai, tarp kurių mes judame ir kokia būtų ta tinkamiausia pusiausvėra. O galbūt nereikėtų visko vertinti kaip tik tai juodas modelis, baltas modelis, juodas modelis geresnis, baltas modelis blogesnis ar atvirkščiai. Nereikėtų taip juodai baltai visko vertinti, nes iš tikrųjų įvertinus visus pasiūlymus, man atrodo, mm, pakankamai yra galimybių nesileisti kraštutinumus, bet ieškoti pusiausvėros. Ir galbūt tai ir būtų pats produktyviausias būdas e, diskusijoms. Dabar dėl šių trijų pasisakymų mūsų prelegentų, gal aš taip trumpai tik tai um, kalbėsiu, per daug nesileisiu detalės, mano Seržava kalbėjo apie tai, kad naujoji politika perims senosios sistemos trūkumus. Na, aš nemanau, kad tai bus, nes e, siūlomos sistemos, tie m, mm, pamatiniai principai labai skiriasi nuo dabartinės sistemos pagrindo. Mes dabar turime tokią sistemą, kur pagrindinės teisės pagrindinės taisyklės, pagrindinės taisyklės yra nustatomos ES lygmenių. Aišku, su visų lankstumu, su visais variantais, su pasirinkimo galimybėmis, ką leidžia e, politika valstybėms narėms rinktis. Paskui jau nacionalinių lygmenių uh, ne, nebėra nei parlamento, nei tarybos, nei komisijos jokio dalyvavimo. Mes ką norime užtikrinti, tai kad būtų tokia sistema, kur gal kiek mažiau taisyklių būtų nustatoma ES lygmenių, bet paskui jau, kai visas procesas būtų įgyvendinamas valstybės analise, būtų racionalus dialogas, racionalios diskusijos, pasirimant svot analizę, poreikių analizę, tam, kad rezultatas būtų labai pritaikytas prie tikslo tikslinis. E, aišku, kad nebūtų pernelik didelio lankstumo ir kad nebūtų ne vienodų e, veikimo taisyklių nesažiningų. Man atrodo, paradigma yra visiškai kitokia, kuria šis naujasis pasiūlymas paremtas. E, nežinau, ar tikrai būtų galima dabartinę sistemą ekstrapoliuoti ir, ir galvoti, kad būtent tokia lygiai sistema bus ateityje. Uh, Taip pat, ką Jūs dar sakėte, tai yra labai svarbu, kad lab, labai svarbu yra integruoti pilietinę visuomenę į visą procesą. Ir tą Jūs rasite ir mūsų pasiūlymuose. Tikrai mes galvojame labai gerai, kad tos programos yra nusprendžiamas ne biurokratinių lygmenių, bet pilietinės visuomenės lygmenių, kur suinteresuotos šalis, organizacijos, NVO gamintojų organizacijos ir, ir, ir institucijos visi turi galimybę tarti savo žodį ir tai yra tekste irgi pasakyta. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reikia uh, techninės pagalbos, pagalbos. Uh, tai yra ekspertinės pagalbos. Yra numatyta tai ir pasiūlyme antro ramščio 4 procentai, tai yra daug pinigų ir tai galima panaudoti ir man atrodo kolegos galėtų tai paaiškinti ir plačiau diskusijose. Uh, tai galima panaudoti taip pat ir tam procesui, kurio rezultatas bus strateginio plano tvirtinimas. Tai man atrodo tikrai biudžetas yra numatytas. Na, aš nemanau, kad reikėtų būtinai daugiau dar kažko, nes uh, Mm, kaip tada paaiškinsi, kad ūkininkas gauna mažesnės tiesioginės išmokas vien todėl, kad dalis pinigų buvo paimta ir investuota į biurokratinius planavimo, tvirtinimo procesus. Tai aš manau, čia reikia tikrai labai geros politinės pusiausvyros. Dabar ponas Jonhenil savo mm, pasisakymę, kurio labai atidžiai klausiausi, kalbėjote apie lygybę kad ne visiškai aišku, ką, ką reikštų lygesnė sistema, ką ta lygybė reikštų. Bet ponas Flanaganas, man atrodo, būtent ir akcentavo tą aspektą, kad e, galų gale galbūt tie, princip, tie instrumentai, kurie teikiami, nepasikeis, bet gal čia pernelik pesimistiškas toks vertinimas. Tikrai neturime tokios sistemos, kur būtų maksimali riba nustatoma. Yra sistema, kurią galima savanoriškai pasirinkti, bet ji labai menkai taikoma. Ir perskirstimo mokėjimų irgi labai nedideliu mastu e, e, naudojami. O ateityje ir tas privalomas perskirstimas, ir maksimalios ribos nustatymas e, bus privalomas valstybėms narėms. Iš tikrųjų, didžiausia poveikį tie du principai paveiks ne 50-60 procentų ūkininkus, bet bet būtent tuos, kurie valstybių narių akimis pernelik daug gauna tiesioginių išmokų. Taigi, iš esmės dabar viskas sugrįžta vėlgi į jūsų rankas ir teisės aktų leidėjai turės tarpusavį susitarti būtent dėl šio klausimo. Mes jau keturis ar penkis kartus siūlėme įvairius variantus ir e, vis visuomet viskas e, stringa dėrybų procese. Ir čia aš taip suprantu, ponia Gilėra sakė, kad na gal nereikia maksimalios ribos, mes sakome, kad maksimali riba yra būtina. Tai aš galvoju, kad iš tikrųjų tas dialogas turi vykti politinių lygmenių ir turi būti priimtas e, politinis sprendimas tam tikrų momentų. Maksimaliai riba gali būti efektyvi ir galbūt ir administracinių požiūrį ją bus lengva valdyti, administruoti, nes ką jūs, pane Johenil, siūlėte iš tikrųjų, eitų kalba apie standartinį skaičiavimo metodą atlyginimų pasiūlymas nereikalauja valstybių narių uh, vertinti kiekvieno atlyginimo, kad ir koks jis bebūtų skirtingas nuo kitų valstybių narių. Valstybė narė panaudotų tam tikrą standartinį modelį, kurį, aišku, jį turės um, parengti, daugumo atveju jie jau egzistuoja, ir tokiu būdu darbo jėga būtų siema su ūkininkavimo veiklos tam tikra specifika. Dabar susėti mokėjimai Aš čia norėčiau priminti, kad komisija pasiūlė, kad susiti mokėjimai būtų riboti 10 procentų, tai yra mažiau negu dabar. Ir man atrodo, visa tai e, keliautų tą linkmę, kurią ir jūs pasiūlėte kad galbūt susitė mokėjimai kai kuriais atvejais bet pernelyg bendro pobūdžio. <laughs> Aišku, ir kuo mažesnis biudžetas, tuo mažiau galės būti susijęti mokėjimų. Ir, ir, ir be to, e, tai lengva administruoti, politinė prasme, uh, tam tikros ribos dėl gamybos e, skaičių tam tikrų, jau čia būtų sudėtingiau. Aš taip pasakyčiau. Na ir galiausiai taip, e, jauni ūkininkai, jaunesni ūkininkai, man atrodo, tai, ką mes pasiūlėme, yra tikrai yra gerai, kalbant apie tikslinės grupės, nes ką mes matome iš dabartinių skaičių dėl amžiaus, ūkininkų, tai situacija labai skirtinga tarp valstybių narių. Kai kur situaciją galbūt galima pavadinti dramatišką, kur yra labai labai daug senų ūkininkų, kurie dar dirba, o kitose valstybėse narse yra tokia situacija, kur pakankamai gera pusiausvėra. Taigi aš manau, kad čia šiuo atveju valstybės narės galėtų moduliuoti kažkiek tai savo priemonės jauniems ūkininkams, kad būtų išvengta tokios situacijos, kad ir tose valstybėse narėse, kur situacija yra pakankamai priimtina, labai daug pinigų būtų skirta būtent tai kategorijai, nors galbūt realios, realus poreikio ir ten nėra. Ir dėl strateginių tikslų, kas yra numatyta pasiūlyme, viskas labai aišku. Ir komisija norėtų e, savo pasiūlymuose matyti, kad valstybės narės visų pirma privalėtų kažką padaryti, e, priešingai nei dabartinė situacija, kur nieko nėra numatyta. Taigi valstybės narės jau kažką turėtų padaryti, tai yra, turėtų panaudoti tas instrumentus pagal tai, kaip, kokie yra jų poreikiai. Ir tai jie turėtų integruoti į bendrą strateginę bazę, kurią jie kūrė. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse ir regionuose jau valstybinės pagalbos pagrindų yra mm, rizikos valdymo instrumentai numatyti, nacionalinis finansavimas numatytas. Taigi būtų gerai susijęti tuos dalykus, viską integruoti į strateginę bazę, tai būtų strateginio plano dalis rizikos valdymas. Uh, Toliau kolega mano buvęs bičiulis Tomas, kolega buvęs e, Garcija Skaratė, kalbėjo apie omnibus reglamentą. Taip, tiesa, daug ką jūs sakėte, iš tikrųjų daug kas jau į priekį pajudėjo. Aš gal apsiribosiu tik kai kuriais aspektais. Visų pirma, auditas, kaip jūs sakėte, kad auditas neturėtų būti atbulinė, atgal nukreiptas. <laughs> Auditas savo iš principo yra e, nu, nukreiptas atgal, tai yra įvertinamas praeitas laikotarpis pagal tam tikrus iš anksto nustatytus kriterijus. Ir aišku, audito uh, poveikis, kad pavyzdžiui, ar tai pinigai susigražinami, ar tai yra daromas kažkokios korekcijos es finansavime. Visa tai irgi vyksta atbulinė tvarka, žvelgiant atgal, kas jau įvykę yra praeitame laikotarpį, tai kad daug ką sunku pakeisti. Skaid, kainų skaidrumas, aš galiu pakartoti tik tai, ką sakiau praeitą kartą, kad dabar mes dirbame su mm, tolesniu kainų skaidrumo pagerinimu kad būtų galima pagerinti tuos mechanizmus, kurie jau yra įdėkti, tai konkurencijos e, teisės pavyzdžiui srityje ar UTP pavyzdžiui srityje e, kad ūkininkai daugiau žinotų, kokia yra situacija rinkoje, kad būtų aišku, um, ar pridėtinės vertės ta dalis yra absorbuojama. E, tai mes dabar rengiame tam tikrą tokį poveikio įvertinimą, kad būtų galima mm, įdėkti atitinkamas priemonės per e, gyvenančius aktus. Dabar dar Tomai kalbėjote apie krizės ir, ir čia mes turime tris pagrindinius kriterijus. Uh, kurie e, lemia, ar komisija įmasi veiksmų. Ir dabar turime tokią situaciją, kur yra bendroji tokia, bendrosios nuostatos 219-221 ir e, dar tam tikra prasme 220 straipsnis bendrų rinkos organizacijų reglamente. Ir galima pritaikyti tas nuostatas e, ir mes galvojame, kad tikrai tokia kokiai situacijai ir teiktumėm pirmenybę. Yra aiškus kriterijai. Jeigu būtų labai aiškus kriterijai nustatyti, tai būtų, na, tarsi paskatinimas e, pritaikyti krizės nuostatas. Visuomet reikia vertinti bendrą situaciją rinkoje, bendrą situaciją pajamų klausimų, bendrą situaciją dėl dėrybinių pozicijų, bendrą situaciją dėl maisto grandinės ir tik tada nuspręsti, ar tikrai būtinai reikia mums imtis priemonių. Ir be to, E, tas, tas, tas, tas reikalas, ar įmamės kažkokiu tai priemonių, tai ne vien tik tai yra komisijos geros valios klausimas, bet taip pat ir turimo biudžeto klausimas. Ir kaip mes matėme praeitie, tikrai nelengva yra rasti finansavimą e, atitinkamoms priemonėms, e, jeigu norime, kad jos bent kažkokios reikšmės turėtų ir, ir ateityje reiktų turėti, apie tai reiktų galvoti. Dabar dėl. Mm, salotinių cikorių ar trukažolės yra atskira konkurencijos teisėje atitinkamos nuostatos. Na, čia galbūt ne visiškai mūsų nuomonė sutampa, bet aš sutinku, 152 straipsnis omnibus reglamento padarinys. Dabar galima pritaikyti išlygą. E, gamintojų organizacijų esminiai veiklai, kad nebūtų taikomos konkurencijos nuostatos, jeigu yra ekonominės tam tikros prielaidos. Čia yra ne vien tik tai e, eina kalba ne apie darybinę veiklą, bet apie narių veiklos integravimą. Beje, krizių valdymas, čia toks komentaras galbūt, čia yra konkrečiai paminėtas strateginio plano reglamento 60 straipsnio antroje dalyje, taigi tai galėtų būti e, veiklos programų dalis taip pat e, vaisių daržovių sektoriausia. Ir dabar sureaguosiu į parlamento narių pasisakymus. Panas Kalinovskis kalbėjo apie tai, kad ateityje komisija nuspręs, kurie ūkininkai gaus tiesioginės išmokas, kurie ne. Tai yra netiesa tiesiog. Pasiūlyme yra pasakyta, kad tiesioginės išmokos ir toliau išliks esminė pajamų rėmimo dalis, elementas ir valstybės narės turi planuoti, renkti programas, kaip tiesioginės išmokos bus dalinamos. Uh, pagal strateginius planus. Strateginius planus tvirtina komisija, bet ne šiaip kažkaip tai mm, dūrė pirštų dangų. Viskas bus daroma visų taisyklių ir kriterijų pagrindų viso to, kas yra sudėta į pasiūlymą. Tai tikrai komisija ne šiaip jums ir nuspręs, kurie ūkininkai gaus ar negaus tiesioginės išmokas. Valstybės narės ir toliau turės užtikrinti, kad tiesioginės išmokos ir toliau liktų tos žūp, stuburų. Dabar dėl konvergencijos. Panašu, kad yra dar čia tokia, tokia mm, pilkoji zona, yra daug nesusipratimų dėl to, kas yra konvergencija. Uh, Mes pateikėme pasiūlymą dėl išornės konvergencijos, kas reiškia, kad komisija norėtų padaryti mm, tolesnės pažangos dėl sumų už hektarą mokėjimo valstybės narėse, kad jos priartėtų, kad um, tie, kas gauna išmokas už hektarą, kurios yra mažesnės nei 200 eurų už hektarą, kad tos išmokos padidėtų ir priartėtų prie to lygio, kuris yra aukštesnis Žina kalba ne vien tik tai apie naujasias valstybės narės, ne vien tik tai apie skirtumą tarp naujų ir senųjų valstybių narių. Mes turime kai kurių ir senųjų valstybių narių, kurios labai atsilieka nuo ES vidurkio, net ir 90 procentų ir tikrai joms irgi būtų naudingos tos nuostatos. Bet taip pat dar ir vidinė konvergencija, čia tai 75 procentai būtų vidinė konvergencija. Mm tarp kitko, negalioja naujosiams valstybėms narėms, nes uh, naujosios valstybės narės taikys subsistemo. Tai yra fiksuoto, uh, fiksuotos sumos išmokos. Uh, čia eitų kalba apie tas valstybės narės, kur uh, išmokos už hektarą taikomos pagal tai vadinamą istorinę sistemą. Ir tuomet reikėtų skirti skirtingų teisių išmokas lygius suderinti, suvienodinti. Ir čia eitų kalba apie 70, kažkur turėjau to straipsnį, a, a, aš vėliau jums pateiksiu skaičių, a, tos valstybės narės turės užtikrinti, kad minimalus lygis pasiektų 75 procentus nacionalinio vidurkio. Čia eina kalba apie minimalias teisės išmokas. Būtent eina kalba ne apie naujasis valstybės narės, kur yra fiksuotos sumos sistemos, o eitų kalba apie tokias valstybės kaip Ispanija, Prancūzija ar Airija. Aš paminėčiau tokias valstybės narės, kurioms būtų taikoma ta vidinės konvergencijos sistema. Helbuhiu kalbėjo apie tai, kad dabar abiejose ramščiuose būtų vienodos sistemos. Antrajame ramstyje, ką jūs matote pasiūlyme, būtų agri aplinkosauginė sistema įvairiais variantais taikoma, kaip kad jau ir dabar mes turime, kaip egzistuoja. Tos priemonės ir toliau būtų taikytinos Mm, jos būtų bendra finansuojamos ir valstybių narių ir būtų laikomasi reglamento kriterijų. Ekoschemos pirmajame ramstyje, ką reiškia, kad valstybės narės galės šimtų procentų finansuoti pagal es teisę e, tokias labai tikslinės e, agroaplinkos sistemas, uh, kurioms nebūtų taikomi specifiniai biudžeto elementai, nereikėtų 5, 10 ar 15 procentų jų biudžeto, realiai bus galima paimti tokią dalį, kokia valstybių narių akimis bus reikalinga. Ir kaip vienas iš ekspertų sakė, tuomet valstybės narės galės galės uh, ne tik tai prarastas pajamas ar papildomas išlaidas finansuoti, kompensuoti ūkininkams, bet ir papildomas ar tam tikras priemonės numatyti. Aš taip suprantu iš komiteto narių pasisakym, kad yra toks poreikis ir aš tą matau, kad ir, ir, ir, ir ūkininkų bendruomenė tą patį sako. Tai yra valstybės narės turės papildomą priemonę, kur galės tikrai labai tiksliniu būdu išspręsti vienokią ar kitokią aplinkosauginę problemą ir tai galėtų integruoti sklandžiai į į savo strateginius planus ir nebūtų jokios papildomos administracinės naštos sukurta. Ir pabaigai, um, mažo jūs, ponia Kalinovski, vėlgi paminėjote ketvirtą, šeštą straipsnius e, tą tikrojo ūkininko punktą, kas labai kritikuojama. Iš tikrųjų, minėjote tokią situaciją kaip jūsų šalyje, kad pavyzdžiui, galbūt kai kurie ūkininkai negalės gauti krizės e, kompensacijų. Aš taip suprantu, kad jau iš valstybės e, fondų yra tai mokama, kaip, e, nes uh, dėl to, kokias teritorijas jie valdo. Na, aš gal siūlyčiau, kad mūdį susitiksumėm kartu ir tą klausimą išsiaiškintumėm, jūs patikslintumėt, kokia čia yra tikrai problema ir mes tada matytumėm, ar iš tikrųjų yra ta problema, kai, įvertinant, kaip tos taisyklės taikomos vietoje. Ir to, mes galėtumėm su Lenkų valdžia susisiekti, pasiaiškinti, ar iš tikrųjų yra kažkokių problemų, ar tai yra tik tai kažkokie tai padai, kažkokios tai pasiekmes nacionalinių galbūt sistemų taikymų, už ką komisija neatsakinga, ar, ar, ar iš tikrųjų reikėtų aiškintis, ar jie tinkamai e, vykdo teisės aktus, ar čia yra kitos gal problemos. Buvo ir daugiau dar pa, pa, pastabų, bet gal aš jau sustosiu. Ačiū. Tym bardziej, że dochodzi 21 minuta pana wystąpienia. Dėkoju. 21 minutė. Tiek jūs kalbėjote laiko. Na, šiaip ačiū, bet kokiu atveju, nes daug ką paaiškinot savo pasisakymu. Tačiau pono Kalinovskio iškelta problema, man atrodo, yra neišsprendžiama. Kadangi e, šalis labiau čia turbūt turėtų veikti, nes tai yra tam tikros komplikacijos, kurios turėtų būti išspręstos šalių lygmenių. Atleiskite, ponėm pirmininkė, bet tema tikrai labai kompleksiška. Ir kadangi jūs, ponė pirmininkė, nesupratote, ką aš sakiau, man atrodo, džiugu yra tai, kad generalinio direktoriaus pavaduotojas suprato ir atsakė mano klausimus. Trumpai tariant, aš norėčiau, kad Europos komisija, kai tvirtins strateginius nacionalinius planus, atkreiptų dėmesį į tą apibrėžimą kas yra tikrai žemės ūkių užsimantis ūkininkas. Reikia padaryti viską, kad e, būtų galima konkrečiai patikrinti, ar žmogus tikrai ūkininkauja šiandien Lenkijoje pagal įstatymą. Gali būti ūkininkų tas, kas e, dirba žemę, kas augina gyvulius, bet yra du kart daugiau žmonių, kurie teikia prašymus pagalbai, bet jūs apsimetat, kad nesuprantat, ką aš bandau pasakyti, nežinau, kodėl taip darot. Pirmininkas, dabar ekspertams žodis, kiekviena po 10 minučių apibendrinimui. Dėkoju. Pirmininkė čuti, da imamo vsi skupaj še precej težav z razumevanjem. Panašu, kad problemų yra nemažai, e, net ir apibrėžiant e, bazinės savokas. Iš tikrųjų, periname prie strateginio e, žūp planavimo, tai labai dideli pasikeitimai. Ir kas tai yra strateginis planavimas? Mm, labai svarbu pasiremti faktais, moksliniais, objektyviais um, tyrimais ir analizėmis, o kad būtų pasiremta uh, objektyviais dalykais, o ne tuo, ką kažkas galvoja ar sako. Ir tokiu pagrindu reikia nustatyti uh, tikslus ir, ir, ir gera politika yra, kuomet pamatuojami tikslai yra nustatomi. Visa tai turi būti sudėta į esamą, į esamą teisinę bazę tam, kad pasiektumėm to, ko norime. Ir tam reikia sėkmingo planavimo, nežiūrint, kas tai darytų, ar valstybė, ar, ar, ar kažkas. Uh, Turime taip pat užtikrinti kokybės kontrolę, tą reikia aiškiai pasakyti, kiek įmanoma reikia išvengti bet kokios ideologinės įtakos, istorinių problemų, kažkokių tai manipulacijų ir taip toliau. Ir reikia rasti geriausius įmanomus sprendimus. Ir, ir aišku, kad kažkas turi būti tų reformų lyderiai. Uh, Ir tas strateginis planavimas be abejo turi būti įtraukus procesas tam, kad ir ūkininkų atstovai būtų įtraukti, ir agentūrų atstovai būtų įtraukti, ir aplinkosauginiai visi. Um, subjektai būtų įtraukti ir aišku, galbūt kiekviena pusė turės skirtingų idėjų, bet Labai svarbu, kad būtų visą tai įvertinta ir, ir šiame pasiūlyme. Ir aš dabar pabandysiu atsakyti jūsų konkrečius klausimus. Visų pirma, dėl to, ką ponas Miugelė sakė. A, absoliutno gre za popoln. Yra galbūt neteisingai suvokiamas bžūp virsmas jeigu tai yra virsmas. Tačiau mes kaimo vietovių plėtros kontekste e, teigiamus aspektus vertiname šalia neigiamų aspektų, kurie egzistuoja dabartinėje politikoje. Man atrodo, tai yra labai negrieš kitų priemonių politiką ir jai e, iškeltų tikslų ji nepasiekė. Iš tam tikrą prasme tai susiję su administracinių procedūrų kokybė. O pagrindinis klausimas kaimo vietovių plėtros politikoje, kalbant apie strateginius planus ir tai išliks, tie poreikiai nėra tokie svarbus kaip mes manome, svarbiau būtų apmastyti, kaip e, perskristime, per, perskristysime e, lėšas biudžete. Reikia įvertinti viską, įvertinant e, e silpnasias, e, e, stipresias vietas, bet man atrodo, kad tai silpnas įrankis. E, Ir tai nepadeda užtikrinti įrodymais pagristos politikos. Visose savo pasiūlymuose mes siekiame pakar, pakoreguoti neteisingus aspektus, ištaisyti klaidas. Ir man atrodo, kad tai, tai ir apibendrina visą, tai ir yra šiandienos diskusijų apibendrinimas. Visų pirma, e, kalbant apie ES teisės aktus, tikslus ir priemonės turėtume e, susijęti per e, teisės aktų nuostatas, pavyzdžiui, klimato kaita, bioįvairovė, aplinkosauga, vandens telkinių apsauga, dirbožėmio apsauga galioja Europos e, teisės aktai visose šiuose sritise komisijos pasiūlymais jie buvo priimti, tačiau neapibrieštos tiesioginės sąsajos tarp jų. Kaip mes tas sąsajas apibriešime? Jeigu žinome, kokie tikslai keliami ir ko tikimės pasiekti šią politiką, manau, kad tai gali reikšti atskirų sričių strateginius planus. Tačiau tai tik visos visumos dalis. Svarbiausia, ką darysime su ūkininkų pajamomis. Nes ūkininkų pajamų klausimas yra vienas svarbiausių žūp klausimų ir taip ir išliks ateityje. Ir aš nesu tikras, kad tai pasikeis pagal naująjį pasiūlymą. Naujai pasiūlymai nenustato pajamų lygių. Pajamų lygio. Taip pat neiškel... nenurodyti tikslai, nenurodyti naudos gavėjai. Tikriausiai gali, galite tai apibriežti Briuselėje, o valstybėms narėms teks tas priemonės įgyvendinti. Tas priemonės, kurios praeitie nebuvo sąžiningai paskirstytos. Ir tos valstybės narės, kurios pateisint savo išlaidas šias idėjas tikriausiai gali pretenduoti į Nobelio premiją. Bet netai svarbiausia. Mes aiškiai nustatėme tikslus pajamų srityje. E, e, tas, tuos finansus reikėtų skirti ūkininkams, kurie negali išgyventi be, be remimo, be paramos, tačiau ki, kiti ūkininkai tikriausiai negali, neturėtų teisės gauti tokių, tokio remimo. Bet tuos klausimus reikėtų spręsti ne Briuselėje, o valstybėse narse. Toliau, jūsų e, komentaras dėl šios politikos legitimumo. Strateginiai planai turėtų ir išgelbėti žūp legitimumą. Niekas netiki bendrai žemės ūkio politika praktikoje, bet visi nori, kad ji egzistuotų. Dar nesustikęs ūkininko ar politiko, kuris būtų patenkintas bžūp, bet kiekvienas ją apibrėžia, patikė savo apibrėžimą. Kai ta politika bus patikėta valstybėms narėms, galbūt tuomet atsivers galimybė gauti pasiekti kažkokių rezultatų iš šios politikos ir išvengti visos su breksitu susijusios situacijos. Tai gera galimybė tinkamai išnaudoti strateginį planavimą. Kai kas sakė, kad reikėtų įtraukti visas įmanomas organizacijas ir asociacijas. Geras strateginis planavimas tai netoks, kurį e, kurią užsima nacionaliniai padaliniai. Dal, turi dalyvauti ūkininkų organizacijos, kaimo plėtros organizacijos ir, ir kiti veikėjai. Tai yra kūrybinis procesas, nors mes apie jį kalbame kaip apie kažkokią administracinę procedūrą. Mane liūdina štai kas. Dabartinė, š, dabar e, Europos ES taryboje pirmininkaujanti valstybė labai nenori imtis nagrinėti šio klausimo. Kada mes integravome, kuomet mes integravome šią politiką Slovenijoje, kai įstojame į ES, visi ieškojo geriausių sprendimų. Tai buvo geras pavyzdys. Manau, kad šiandien tinkamas momentas visoms valstybėms narėms, visiems ūkiams bendradarbiauti, siekiant išsiaiškinti, kur, kur nusėda tie milijardai eurų iš šios politikos. Dar vienas klausimas susijęs susijus, su kai kuriais man užduotais klausimais. Yra štai koks. Turime padaryti viską, ką galime kad išvengtume situacijų, kuomet vienas darbuotojas komisijoje užsimtų visais šiais klausimais. Tai per nelik plati tema. Turime siekti, kad mūsų sprendimų prieimimo procesas būtų kokybiškesnis. Turime pasitelkti specialistus, kad pasiektume sėkmės. Jeigu kalbame apie strateginį planavimą, turime į šį procesą įtraukti visus. Nacionaliniai parlamentai, kaip ir Europos parlamentas, turi suvaidinti savo vaidmenį. Bet akivaizdu, kad be Europos komisijos, kuri stebėtų šio proceso kokybę ir įtrauktų ab, apžvalgininką bankus, e, įvairias valstybių narių organizacijas, mes nepasieksime tiek, kiek galėtume. Ačiū. Dėkoju. Dešimt minučių ir nedaugiau. Žodis jums, prašau. Dėkoju. Aš norėčiau keletą dalykų paminėti, nors apie juos jau kalbėjo Europos komisijos atstovai ir štai mano kolega. Taigi pirmiausia, Pono Rodrygės pastaba. Ar politika turėtų labiau atsižvelgti į kainas? Aš nenorėčiau tiesiogiai to sakyti. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu matote galimybių labiau orientuotis į rinką, būtų puiku, būtų puiku gauti rinkos vadovėlį tam tikrą. Kita vertus, Aš sakyčiau, rinkime tą kryptį, nes Europos žemės ūkis tuo būdu galės padėti spręsti maisto trūkumo pasaulį problemą. Kita vertus, jeigu vietos lygmenių yra keliami e, labai aukšti reikalavimai, e, kurie niekaip nesąlygoti rinkos poreikių. Tie papildomi reikalavimai suponuoja, kad reikės papildomų išmokų. Taigi, ūkininkams tenka atsiliepti labai aukštus reikalavimus, bet jie turi turėti galimybę reaguoti į juos. Dėl viršutinės ribos nustatymo, ribojimo. Europos komisijos atstovas jau pateikė savo komentarus. Pasiūlymas leidžia pasinaudoti normatyvinių skaičiavimų, pavyzdžiui, darbo užmokesčio. Bet mano siūlymas buvo žengti šiek tiek toliau. Tas normatyvinis skaičiavimas vėlgi reikš, kad darbo kiekis kiekviename ūkija būtų skaičiuojamas. Taip yra numatyta dabartinėme siūlyme, bet galbūt būtų galima žingsnį toliau. Kolega Flanagan klausė dėl perskirstimo. Jeigu ir būtų pasiekta sėkmės, jeigu liktų mažiau perskirstomų pinigus, apie tai kalbėjote, manau, kad Galiu pritarti tam. Bet valstybės narės vis tiek turės skirstyti skiriamas išmokas. Idėja pati savaime dėl to lygaus paskirstimo yra šiek tiek praeities argumentas. Yra E, yra tas argumentas, kad turėtume sakyti, kad tai labiau tarnauja didesniems ūkiams ir kad reikėtų galbūt labiau tokių bendrų principų, kad tas paskirsimas būtų teisingesnis. Galiu tam pritarti. Aš, kaip jau girdėjote, pasisakiau už labiau į tikslą orientuotą finansavimą. Nekartą girdėjau minint žodį lygybė. Tačiau nebuvo iki galo patikslinta, ką tiksliai tai reiškia kiekvieno kalbėtojo supratimu. Kai kalbam apie neligybę, mes galime sakyti, kad 80 procentų išmokų patenka į 20 ūkių. Tai be abejo yra neligybės situacija. O kaip reikėtų padėti pakeisti? Tuomet turėtumėt nusistatyti aiškius kriterijus. Jeigu dideliam ūkija dirba daug žmonių, Galbūt pagrista yra tai, kad didelis ūkis gauna daugiau išmokų. Ir kelios studijos tai parodė ir auditorumai sako tai, kad yra tokių atvejų. Kai kuriems, kad kai kuriems ūkiams paramos nebūtinai reikia, arba jie tos paramos gauna daugiau negu jiems reikia. Taigi reikėtų nustatyti normatyvinius kriterijus ir spręsti pagal juos. Siūlyčiau e, taip pat prisiminti ir tai, ką sakė Europos komisijos atstovas. Neturime galvoti tik apie juodą ir baltą situacijas. Mano ketinimai irgi buvo kalbėti taip pat, kad reikia E, neapversti sistemos aukštinko, bet žiūrėti, kaip turimą sistemą pakoreguoti. Aš e, pritariu siūlymams įnešti daugiau pusiausviros. E, sumažinimas paramos pajamoms. Be abejo, jeigu tas sumažinimas įvyktų, galbūt tas poveikis nebūtų labai didelis ir sutaupytas lėšas būtų galima skirti kitiems dalykams dėl rizikos valdymo. Tai galėtume vertinti platesnėme kontekste. Galėčiau tik pritarti tam, kas buvo išdėstyta siūlyme. Be abejo, tai tas klausimas turbūt įsprendžiamas pirmiausia valstybių narių lygmenių. Pavyzdžiui, Vokietijoje rizikos valdymas vyksta pasitelkiant privatų sektorių ir draudimo schemas. Kitose šalise pusiausvėros gal siekiama kitaip. Kiekviena šalis turi savo tradicijas ir istoriškai egzistavusius dalykus, tad būtų svarbu nebūtinai sukūrinėti kažką naują, bet galbūt patobulinti turimus dalykus ir jais optimaliau naudotis. Dėl ekoschemų. jeigu skaitytume dokumentus, pasakyta, kad mes norime siekti geresnių rezultatų, labiau į tikslą nukreiptas priemonės įgyvendinti reikėtų. Man atrodo, kad e, tai apima pernelyg daug schemų tipų, nes ta formuluotė yra pernelyg aptaki. E, čia yra kalbama apie taškų sistemą taip pat. Tai leistų tai sistemai būti labiau įtraukia. Iš Europos komisijos atstovas sako, kad valstybės narės turi spręsti specifines problemas, pasitelkumus specifines priemonės. O aš sakyčiau, kad reikėtų turėti bendresnę priemonę. Tad mano supratimas yra šiek tiek kitoks. Ir tas priemonės taikyti plačiau. Pavyzdžiui, geros žemės ūkio sąlygos ir aplinkai draugiškas ūkininkavimas. Ką tai reiškia? Jeigu tai įgyvendinama, tuomet jeigu numatyta 10 metrų apsauginės zonos, tai yra vienas sprendimas, bet galbūt reikėtų numatyti kitokią apsauginę zoną, daugiau metrų. Visą tai gali turėti takos ūkininkavimui ir nuo to galėtų priklausyti skirimas finansavimas. Jeigu ūkininkams mokama už tam tikrų paslaugų, naudingų paslaugų keitimą, jų taip pat ūkininkai yra skatinami pasitelkti daugiau verslumo galėtume sakyti, kad pagal dabartinės schemas numatytas antrajame ramstyje jau yra numatytos tos priemonės, bet jos pakankamai ribotus, ir tai buvo teisingai pastebėta diskusijoje. O echo schemų pagalba galima numatyti didesnės kompensacijas. Ūkininkams tai yra pelningiau ir jos yra labiau patrauklios ūkininkams, jie gali labiau norėti jas taikyti, jose dalyvauti. Mes galėtume sakyti, kad ten tose schemose yra žalinimo priemonės numatytos ir ten yra ūkininkams atlyginama už jų dalyvavimą. Ten yra numatyta daugiau priemonių, iš ūkininkų reikalavimo didesnių pastangų, bet atlyginimas jiems taip pat yra didesnis. Ačiū. Gracias, presidente. Ačiū, pirmininkė dėl pajamų. Tai, ką siūlau, yra štai kas peržiūrėti indikacinės kainas, kad atsižvelgtume į mm, atlyginimą už kainas rinkoje ir e, imtis prevencinių priemonių. Nemanau, kad būtų gerai grįžti prie e, žemės ūkio, Europos žemės ūkio orientavimo į rinką. Vertinant duomenis, kuriuos paskelbė komisija apie eksportą Europos, Ispanijos, e, galime daryti išvadas, kad įvyko persitvarkymas pas mus be jokių papildomų priemonių tokia didelė šalia kaip Ispanija. 50 procentų mūsų šalies produkcijos eksportuojama į ES šalis ir trečiasias šalis. Manau, kad Europos žemės ūkis daug laimėjo, daug gavo iš tos orientacijos į rinką, bet tą mechanizmą reikia pagristi. Uh, kad būtų galima lengviau įsikišti į rinką. Kalbant apie pasiūlos valdymą, dabartinės tarptautinės priekybos taisyklės numato e, galimybę užtikrinti e, užtikrinti galimybę pasinaudoti laisvą rinką, jeigu sumažinama pasiūla iš bendrijos, bet tai susiję ir su e, prekybos sutarčių liberalizavimu. Dabar pereinu į anglų kalbą, sako kalbėtojas. Siūliau 10 procentų susietuosios paramos susijęti su 3 procentų parama ir taip turime 13 procentų arba net 20 procentų. paramos, remiantis e, e, vaisių daržovių sektoriaus istoriją. 90 procentų tokios paramos ateina iš žaliosios dėžutės. Ir tikrai prasmingiau e, paramą orientuoti į žalę dėžutę nei ne į žalėje dėžutę. Savo pasiūlyme komentuoju, kokios klaidos padarytos, kaip elgiamės krizės laikotarpiu. Kelis milijonus paramos skiriame pieno gamintojams, nepadidinami tiesioginių mokėjimų, bet Alan Matijus puikiai šį klausimą išanalizavo. Ne tik aš, bet ir kiti, taip pat teisingumo e, teismas mano, kad komercinė produkcijų, pro, gamintų organizacija yra įmonė. Kalbėjau apie su kolegomis Anapus Atlanto čia tema. Taigi tai yra įmonė, o ne gamintų organizacija ir ji turi būti traktuojama kaip įmonė. Uh, tai egzistuoja įdingas mąstymas, kad gamintojų organizacija yra kartelis ir kad tai neigiamai atsiliepia uh, ūkininkų bendruomeniai, bet daug apie tai nekalbėsiu čia. Auditas. Auditas turi vykti atgalinę tvarką. Ar tai turi būti atgalinė tvarka? Aš kalbėjau apie tai, kad atgalinė tvarka aiškinamos taisyklės. Pateiksiu konkretų pavyzdį. 96-aisiais refer... 2006-aisiais reformuojant daržų ir vaisių sektoriumi nusprendėm leisti gamintojų organizacijoms eksternalizuoti savo veiklą. Tai buvo akivaizdu, kad kaip įmonė, gamintojų organizacija gali tą veiklą iškelti, kaip bet kokia kita įmonė, jeigu mano, kad konkrečią veiklą geriau vykdyti kažkur, ne, ne vietoje. Po penkių metų e, atliekant auditą komisijoje buvo pateikta visiškai kitokia interpretacija ir valkyrioms valstybėms iškilo problemų. Kas nutiko, kai komisija atvėrė dalis lankstumui valstybių narių? Valstybių narių administracijos bandė suvokti, uh, kokią problemą auditoriai žvelgs už penkių metų. Todėl e, jos imsis leisti daug sudėtingesnius įstatymus, kad užkirstų kelią galimam komisijos auditorių sprendimui už penkių metų. Tai ir yra problemos esmė. Turime suteikti priemonės nacionalinėms administracijoms, kad jeigu šiandien jos nesuvokia gerai, pavyzdžiui, galimybės eksternalizuoti kažkokią veiklą. Tai yra, bet kokia įmonė gali iškelti veiklą kažkur, tai jeigu įmano, kad ta paslauga geriau bus iš, at, suteikta svetur, kaip vis tai bus įvertinta už penkių metų, kaip bus įvertinta tai, kas buvo padaryta prieš penkis metus. Dabar praeis penkiems metams aš galiu patikti ilgą sąrašą klaidų, kurias padariau, kurių melai nebūčiau darius. daręs. Mes prašome valstybės narės pasi, užkirsti kelią tam, kas bus už penkių metų, kai atvyks koks nors pareigūnas ir kažką pasakys. Tai tikrai sudėtinga. Nereikėtų, ta, neturėtų būti taikomas toks um, aiškinimas, interpretavimas atgalinė tvarka dėl komisijos dėl komisijos intervencijų prognozuojamumo. Jeigu norime išplėtoti rizikos valdymą ir tai galima padaryti tik įtraukiant privatų ir viešąjį sektorių, per privataus sektoriaus iniciatyvas arba viešojo privataus sektoriaus e, partnerystės turime žinoti, kokios, riz, kokios rizikos veiksniai egzistuoja rinkoje. Kai kurie iš jų yra klasikiniai veiksniai. Jeigu norime išplėtoti rinkos veiksnių e, sistemas arba savitarpio sistemas, turime žinoti, nuo kokių rizikos veiksnių draudžiama, apdrausta Prieš du metus parengėme pranešimą būtent šią temą ir paaiškinome šį klausimą. Jeigu su ūkininku siejama rizika, yra tam tikri rizikos veiksniai, kuriuos prisima gamintojų organizacijos. Tai galima drausti per sandorį, bet e, ant viršaus dar egzistuoja rinkos rizika ir tiksliai jos nežinome ir nevertiname. Ir kada komisija įsikiš, ką jį darys, koks bus tų veiksmų poveikis, jeigu nežinome, kokių veiksmų komisija imsis, kai ji nuspręs kištis į rinką, negalime atmeta e, būti privat privataus arba privataus viešojo draudimo fondo Europoje, jeigu nėra aišku, ko, nuo kokios rizikos draudžiama. Tai yra nežinoma rizika. Arba savitarpio rizikos draudimo fondas, kuriuos turi didelis įmonės, turi aiškiai žinoti, nuo kokių tipų rizikos draudiesi E, jeigu norite e, tokio draudimo, turite žinoti konkrečiai rizikos veiksnius. Aštuonios minutės. Dabar dar dvi minutės jums sugražinu pirmininkį. Panašus sodrus. Dėkoju už jūsų dosnumą, sako pirmininkas. ir ačiū už išsakytas išvalgas, kurias šiandien išgirdome. Be abejo, problemos kompleksiškumas abejonių nekeliais akivaizdus. Manau, kad po šio seminaro žinosime daugiau, bet ir jausime susirūpinimą dėl to, kad problemų yra daug. Gerbiami kolegos, e, dėkoju visų vardų ekspertams ir manau, kad galime po truputėlį užbaigti mūsų posėdį. Ačiū teminiam departamentui, kuris parengė mums šios popietės posėdį. Ir matome, kokie iššūkiai laukia mūsų susiję su BŽUP reforma. Tačiau turime jų neišsigasti, turime juos priimti ir turėsime dirbti intensyviai. Ačiū, kad dalyvavote posėdį, ačiū Europos komisijos atstovams, ačiū visiems, kurie į mūsų posėdį atėjo, dalyvavo diskusijoje. E, pirmininkas maloniai padėkoja vertėjams. Jeigu nieko nesvarstome e, pagal punktą įvairūs, posėdį galime baigti anksčiau. Kitas mūsų posėdis vyks Strasbūre spalio 22 dieną. E, o godzinie 19. Okay? Susitiksime 19 val. pirmadienį Strasbūre. Dėkoju. Zamykam posėdį. Posėdis baigtas.